Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Ponas ir ponai, norėčiau paprašyti visų susėsti į savo vietas. Ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Nachmittagssitzung begrüßen, die wir gemeinsam mit dem Unterausschuss. Noriu dabar pakviesti Jūs visus pradėti mūsų popietinį darbą kartu su žmogaus teisų komitetu ir ES Rusijos uh, uh, delegaciją šį posėdį rengėme. Džiaugiuosi, kad pirmininkas Margaras su mumis šiandien yra. Pone Štusmanai, gal galėtumėte dabar pasirūpinti, kad tie, kurie dirba jums salės gale, atsisėstų ir nebekalbėtų. Taigi labai džiaugiuosi, kad su mumis šiandien yra Mikhailas Khodorkovskis, atvirosios Rusijos judėjimo e, įsteigėjas. Jau turėjome progos su juo susitikti Strasbūrė, bet tai buvo neformalus, neoficialus susitikimas. Labai svarbu yra, kad mes dabar pasakytume, jog mes labai smerkiame e, tą piknaudžiavimą teisėsaugą. Mums tai yra nepriimtina. Visiškai nepriimtina yra, kad teisingumo e, teismo sprendimai pasmerktų tokioms ilgoms e, kalėjimo bausmėms. Tai nėra įprastinio teismo proceso rezultatas. Beje, um, Amnesty International jūs pavadino įkalintas už uh, žodžio laisvę. Taigi jūs ilgus metus praleidote kalėjime. Labai džiaugiamės, kad uh, po tų metų kalėjime suradote jėgos ir drąsos e, vėl pakilti ir pasiūlyti savo paslaugas e, Rusijos visuomeniai, pradėdamas e, atvirosios Rusijos judėjimą. Šiuo metu ryšiai su Rusija yra tikrai kritinėje, kritinėme etape dėl Rusijos požiūrio į kaiminę šalis Tai čia kalbu konkrečiai apie konfliktą su Moldova, su Gruzija ir kitomis šalimis. Taigi labai norėtume išgirsti jūsų nuomonę, taip pat norėtume išgirsti, kaip jūs vertinate vidinius pokyčius Rusijoje. Jūsų manimų, ar opozicija gali demokratinėmis priemonėmis save išreikšti, taip sakant, ar yra iš, išgirsta, ar yra priemonių, kuriomis pilietinė visuomenė, kurių pilietinė visuomenė padedama gali išgyventi. Pane Khodorkovskim žodis. Благодарю вас, господин председатель. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju Jums, mėly draugai, už tai, kad sutikote mane išklausyti. Norėčiau išsakyti savo įspūdžius apie tai, kas šiuo metu vyksta tarptautinėje arenoje ryšim su mano šalyje, šalimi. Dabar e, Europos e, saugumo sistema susiduria su didžiausiu iššūkių nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Iš esmės atvira Krymo aneksija, kurią vykdė Rusija ir vos nebos pridengta Ukrainos pietryčių teritorijos e, aneksija perbraukė visus e, jautos susitarimus po antrojo pasaulinio karo. Iš esmės pastarėjai metai nebuvo Europai labai ramus, tačiau nekarto per tą laiką Jaltos potsdamo sistemos e, ne viena šalis nepažinėjo atvirai svarbiausio visos Europos pokarinio konsensuso tvarkos. Karas negali būti teritorinių ginčių sprendimo priemonė Europoje. Ir reikalas čia ne dėl teisingumo ar neteisingumo ne dėl konkretaus atvejo, o iš principo. Rusijos valdžia vėl atvėrė Pandoros skrynę ir išleido į laisvę pavojų, kuris praeitįje nekartą nusiaubė Europos žemyną. Beje, mano šalis ne mažiau, o daugiau negu kitos dėl teritorinių pretenzijų yra pažeidžiama. Simboliška yra tai, kad tai, kas prasidėjo Kryme, pasibaigė Kryme. Krymo vadovybės tikslas toli gražu ne geopolitinis. Ta valdžia tik tai nori vidaus politikos komforto grįžti, kuomet jokie išoriniai faktoriai negali būti grėsmi režimo e, egzistavimui. Putino režimo svajonės yra grįžimas prie Helsinkio sustarimo, bet be trečiojo paketo. Tai yra bandymas peržiūrėti Europos istoriją ne nuo Berlyno sienos griuvimo momento, o 15 metų anksčiau. Tai yra bandymas pakoreguoti nusiginklavimo politiką. Kremlius nori prie taikaus sugyvenimo politikos visiškai nesikišant į Kremliaus reikalus. Tai yra tikimasi, kad Kremliui bus pripažinta teisė daryti viską, ko jis nori, ten, kur, kuri, kur, ta, ten, kur jis laiko esant e, jo įtakos zoną, nekalbant apie žmogaus teisę. Kokia be pasenusi netrodytų ta doktrina yra rimtas pavojus Europai. Rusija iki šiol yra e, šalis su didžiuliu kariniu potencialu, kuris pakankamas daug kartų sunaikinti visą, kas gyva. Jeigu kas apie tai pamiršo, tai Kremlius pasirengęs apie tai priminti. Visas didžiulis e, karinis strateginis potencialas, kuris be abejo bus išsaugotas ilgą laiką, yra kontroliuojamas žmonių, kurių turi labai žemą politinės ir moralinės atsakomybės lygį. Todėl paprasto, greito e, rezultato stengiant išspręsti šią situaciją nėra, nepaisant į akivaizdų neteisėtumą agresijos Ukrainoje. Europai reikės ieškoti kompromiso ryšiuose su Kremliaus režimu. Todėl, kad alternatyvos, alternatyva kompromisų yra pasaulinis karas. Tai yra objektyvi tikrovė, nuo kurios pabėgti nepavyks. Bet, kaip sakė žymus Rusijos politinis veikėjas 20-ojo amžiaus, būna kompromisai ir būna kompromisai. Jeigu su Kremliui ginčysės, tai gali pasi, kilti daug didesnis karas, negu kad įsivaizduojama. Reikia atminti, kad Ukrainos krizė ne vietos konfliktas. Tai yra senos politikos autoritarinio režimo atžvilgių kompromitacija. Krizės pasiekmi yra naujos karštos zonos atsiradimas Europos žemėlapį. Ji kol kas ribojasi dviem, e, dviem regionais Ukrainos pietryčiuose. Šis konfliktas yra lo lokalus tik dėl dabar egzistuojančių Europoje politinių sąlygų, o jėgų santykis ir ir dėl jėgų santykio, kuris nusistovėjo tarp Rusijos ir vakarų. Tačiau šios sąlygos, šitas jėgų balansas yra kintamasis dydis. Kremliuje ir šalia Kremlio, Kremliaus vis daugiau žmonių atvirai tikisi, kad e, Europoje nusileis saulė ir dėl, dėl didelės ekonominės ir politinės krizės. Kremliuje tikimasi, kad, pavyzdžiui, Nes karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos arba vienos iš šalių, Šengeno zonos šalių įsipareigojimų nevykdamas sugriaus Europą, kils įvairių didelių nesutarimų rytų vakarų ir šiaurės pietų ašise. Ir tam bus dedamos visos pastangos, kad politinio perdarėjimo linija eitų ne pagal Dunojaus palei Dunojų be Pelovislą, palei Vyslą į Roderį. Nepaisant visko, tų spaudimų e, spaudžiamas Kremlius, ko gero, e, ir toliau siubuos Europos laivą, kiek jam leis galimybės, nes išverstos e, trotskistinės idėjos apie nuolatinę evoliuciją, revoliuciją su dešiniuoju nacionalistiniu e, atspalviu vėl populiarios. Gali sukurtas naujas ultradešnesis internacionalas, kur suvienys visas antiliberales, antinacionalinės jėgas Europoje. Iš esmės, Putinas jau pradėjo prieš Europą didelį psichologinį karą ir didina čia savo propagandinius, e, propagandinį ir korupcinį agentūrinį e, įtakojimą. Iš Europos e, tam prireiks rimtai Europai prireiks mobilizuoti jėgas, tai yra naujas šaltasis karas ir atėjo jis ne vieneriems metams. Kova, kuri vyksta Ukrainoje, yra kova ne dėl terito teritorijos, ne už ar prieš Rusijos įtakos atstatymą. Tai iš vis nėra karas dėl Rusijos interesų, o dėl grupės žmonių užgrobusių Rusijoje valdžią interesų. Tai yra kova už ir prieš teisinę valstybę, laisvę, žmogaus teisės, už ir prieš Europos vertybės. Ar yra vilties su šią grėsmę susidoroti? Yra. Ir jis slypi pačioje Rusijos biurokratijos prigimtyje, kuri apskritai yra racionali ir nepolitiška. Rusijos establishmente yra daug blaiviai mąstančių, protingai mąstančių ir apskritai orientuotų į Europos vertybės žmonių. Tačiau šiandien tie žmonės yra priversti paklusti e, politiniai valiai, kurią formuoja korupcinė, korumpuota, kriminalizuota mažuma. Jos tikslas tai yra išlaikyti valdžią. Dauguma Rusijos elito supranta, kad dabartinis Kremliaus kursas šalį veda prie katastrofos. Ta dauguma yra ta sulaikomoji jėga, kuri neturėtų leisti Rusijai nusiristi, o kartu ir visam pasauliui į bedugnę Šiandien, kada Rusijoje nusistovėjo faktiškai neototalitarnis režimas, kur nėra vietos kitaip manantiems, tarp Rusijos opozicijos vyrauja pasimetimas, nes teisėto valdžios užėmimo mechanizmo opozicijai neegzistuoja. Tačiau opozicijos egzistavimo tikslas Rusijoje nėra užimti valdžią, Toks tikslas e, yra kol kas neįgyvendinamas. Tikslas yra laikyti tuo sulaikomojų faktoriumi, e, kad nebūtų Kremlius pastumtas į globalę prieš e, kovą. Ir svarbu, kokią principinę poziciją užims ta opozicija, tai priklauso nuo to, kiek bus subalansuota Kremliaus vidaus ir užsienio politika. Šiandien Rusijos opozicija kovoja ne tik už Rusiją, bet ir už visą Europą. Ir būtent todėl jos pastangos nusipelno rimtos paramos. Kągi tik ką, ko gali tikėtis tikrai Rusijos patriotai, kurie nesutinka su Putino doktrina. Pageidautina, kad e, Europos politika būtų protinga, sąžininga ir diferencijuota. Kai sakau, kad ji turėtų būti protinga, turi galvoje pirmiausia realizmą ir supratimą to, kad Rusija ir Putinas nėra tas pats. Tai yra, Putinas anksčiau ir vėliau išeis, o Rusija liks. Ir jai reikės rasti vietą didžiojoje Europoje. Galbūt būtent dėl to, kad ši vieta po Berlyno sienos griuvimo visiškai korektiškai buvo apibriešta ir iš, iškilo Putino reiškinys, o mes esame ten, kur esame. Tai yra reikia skirti šį klausimą į dvi dalis. E, Rusija ir Europa yra vienas dalykas, Europa ir Putinas visai kitas. Kai sakau, kad politika turi būti sąžininga, aš kviečiu netaikyti supaprastinimų, piešiant e, Rusijos gyvenimą jodai baltai, dažnai karikatūriškai. Aš taip pat kviečiu Rusijos įvykių atžvilgių netaikyti dvigubų standartų, žvelgiant iš abiejų pusių, kada Rusija atleidžiama tai, kas kitiems netleidžiama, o ir Rusija smerkiama už tai, kas kitų atžvilgių pripažįstama normalu. normaliu. normaliu. Kai kalbu apie diferencijuotą požiūrį, tai pirmiausia turiu galvoje, kad sankcijos turi būti protingos ir sąžiningos. Mano draugai, kurie taip pat pasisako prieš Putino režimą, mane tikina nepasisakyti prieš sankcijas, nes jų nuomonės sankcijos yra būtent tai, kas šiandien varžo Kremlių stabdo jį nuo agresyvių veiksnių. Aš su tuo sutinku, bet vis dėlto. Aš manau, kad didelė politinė klaida yra sankcijos prieš Rusiją kaip šalį. Man atrodo, beprasmiškos sankcijos prieš Rusijos ekonomiką apskritai. Logika, kad jeigu Rusijos žmonės gyvens blogiau, jie greitai supras, kokius blogus valdovus, vadovus išrinko. Man tai atrodo ši logika neprimtina. Trumpalaikis e, abejotinas poveikis, kurį galima pasiekti per trumpą laiką, galima greitai kompensuoti strateginiais e, trūkumais ilges, per ilgesnį laikotarpį. Negalima atstuminėti rusų žmonių nuo Europos. Bet e, reikia daug griežčiau elgtis E, su tikslinėmis sankcijomis prieš korumpuotis valdininkus, e, teisėsaugininkus, jų partnerius, verslo partnerius, o čia nuveikta yra mažai, labai mažai. Ir atitinkamai kyla trys praktiniai svarbus klausimai. Pirmas, nepaisant į visas sankcijas, neturi nu, nukentėti kultūriniai, moksliniai mainai kokiais keliniais motyvais besivadovautų tie, kas e, siūlo apriboti kultūros e, srityje, mokslo srityje ryšius, reikia ginti tuos kultūrinius ryšius tarp Rusijos ir Europos. Ir Kabzonas turi teisės, teisę dalyvauti tuose, e, tuose santykiuose, tegul persiauk, persiauklėje žvelgdamas į Europą. Mes turime padėti kultūrinių mokslinių mainų augimui. Taip bus naudinga ateičiai. Taip pat reikia Rusijos opoziciją apsaugoti nuo persikėmio Europoje, nuo Rusijos politinius, e, politinius siekių. Tuo metu, kai pasaulis aptarnėja sankcijas, Putinas Kremliuje priemė Interpolo vadovą ir iš esmės dėkoja jam už pagalbą su kovoje su opozicija. Korumpuoti valdininkai, beveik neslėpdami, kad jie yra saugumo agentai, už voktus pinigus samdo geriausius Europos lobistus, kad užsipultų e, teisės saugininkus. Ar teisės, žmogaus teisų gynėjus. E, Europos e, teismai peržiūri falsifikuotus Rusijos teismų sprendimus ir tai vyksta netgi tada, kai kitų Europos šalių teismai jau yra pasisakę, pavyzdžiui, dėl ekstradicijos. Trečia. Reikia sustabdyti e, korumpuoto Kremliaus režimo veiklą Europoje. Neprimtama, kai de facto totalitarnio režimo e, valdovai atvirai finansuoja savo šalinkus Europoje, naudodami pavoktus iš mūsų žmonių pinigus tai ne tik pakerta jūsų vienybę, bet ir sukuria visai netokį įspūdį apie Europą rusų liberalios opozicijos akise. Jeigu viską galima nupirkti, tai kur tie idealai, e, dėl kurių mes dedame, aukojame savo gyvybės. Na ir pagaliau žinau, kad dabartinis režimas nėra amžinas. Ko gero jam liko nedaugiau dešimties metų, gal net ir mažiau. Ir nuo mūsų bendrų pastangų priklauso tai, ką jis spės pridirbti ir kas liks po jo. Ačiū uždėmesi. Herzlichen Dank. Erstes möchte ich. Ačiū. Ponas Karas, delegacijos su, su ryšių su Rusija pirmininkas. Gerbiamas Padarkovskiai, e, gerbiamas e, ponė Brokai, pirmiausia, norėčiau padėkoti užsienio reikalų e, komitetui ir jo pirmininkui už tai, kad suorganizuotos yra šios diskusijos kartu su mumis. Tai yra su delegacija ryšiams e, tarp Europos parlamento ir e, Rusijos bei žmogaus teisų pakomitečių. Taip pat norėčiau Jūs, ponė Khodorkovski, e, pasveikinti čia atvykus. Mes labai dėkojame už tokį aišku ir pavyzdžiais paremtą pasisakymą. Norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. susidaro įspūdis, na bent jau iš Rusijos toks yra įspūdis mums perdodamas yra. Taigi atrodo, kad prezidento Putino e, elgesys yra labai smarkiai e, palaikomas Sovietų sąjungoje, sako kalbėtojas. ir kad opozicija tik tai vis silpnėja ir silpnėja. Kaip jūs vertinate tai, kaip jūs vertinate tuos santykius tarp e, prezidento opozicijos ir pokyčius visuomenėje? Taip pat norėtume sužinoti, ką, kaip jūs e, manote, ką mes galėtume padaryti tam, kad paremtume demokratiją. Nes dabar mums sudaromas įspūdis, kad opozicija yra susilpninta, kad e, kritika Putinui labai sumenko pastaraisiais mėnesiais. Taip pat jūs kalbėjote apie mainus e, kultūros ir mokslo srityje. Aš labai pritarčiau jūsų būkštavimams. Vakar Dūmos e, švietimo komiteto pirmininkas man pareiškė, kad rusai vis mažiau ir domiau, mažiau susidomėję yra tokiais mainais. Nes e, jie nenori tokių mainų su ES bloku, kuris pritaikė jiems sankcijas. Taigi, kai yra siūloma suintensyvyti mainus, iš karto atmetami yra tokie pasiūlymai e, sankcijų, e, pasitelkiant sankcijas kaip pretekstą. Na ir Trečias dar dalykas. Jūs kalbėjote apie prieš priešą tarp e, tam tikrų Rusijos ir Europos jėgų. Aš nežinau, ar jūs kritikavote pačias sankcijas, nes mes sankcijas e, personalizuojame, jas mename, taip sakant, e, pritaikome prie konkretaus asmens diferencijuojame. Gal jūs galėtumėte mums pasakyti, kaip dar labiau galima būtų diferencijuoti sankcijas. Na ir galiausiai jūsų manimų, kokia yra žmogaus teisų e, gynimo asociacijų e, padėtis, kokia jų situacija, bei kokie ryšiai su opozicija. Aš čia konkrečiai turiu memorial asociaciją galvoje. Kokia yra situacija? Mm, na ir dar taip pat nereikėtų pamiršti, kad Rusijos e, balsavimo teisės sustabdymas Europos taryboje greitai pasibaigs. Kita kolegė dabar. Ačiū, ponė Hodorkovski. Mes e, daug e, dirbame jūsų išlaisvinio labui, e, šešias rezoliucijas, du pranešimus ir kitų dokumentų esame e, parengę šiuo klausimu. Taigi labai džiaugiamės, kad jūs su mumis šiandien. Taigi mano klausimai panašus bus ir į ankstesnius, bet galbūt šiek tiek konkretesni. Dabar kaip yra su žmogaus teisų gynėjais? Kokia jų situacija? Ar jūs palaikote ryšius su jais? Ar jūs galite jiems padėti? Ar jūsų judėjimas gali jiems padėti? Uh, jūsų manimų, ką Rusijos visuomenė mano apie tas sankcijas, kuris pritaikė vakarai Rusijai? Ar jūsų manimų vakarų sankcijos gali privesti prie to, kad ES įvaizdis bus labai blogas e, Rusijos visuomenės akise? Ar mes galėtume elgtis kitaip? E, be sankcijų, ką dar galime mes padaryti? kaip e, galime pakeisti savo įvaizdį Rusijos e, visuomenė ir ką, kaip galime pagelbėti žmogaus teisų gynėjams, kaip galime prisidėti prie žmogaus teisų situacijos Rusijoje gerinimo. Thank you, Chairman. Uh, dear Mr. Khodorkovskis, indeed... Uh... Ačiū, pirmininkė. Pane Khodorkovski, tikrai džiugu Jūs pasveikinti čia. Ir uh, Su nuomonė, mes galvome, kad jūs esate vienas iš žmogaus teisų pažeidimų Rusijos simbolių. Tai vėlgi aš prisiminčiau pirmus jau jums iškeltų klausimus. Žmogaus teisų situacija Rusijoje daugelio atveju kelia pasipiktinimą. Aš paminėsiu vis keletą atvejų. Tai yra Krymo totoriai, pavyzdžiui, tai yra neseniai Ukrai, okupuota Ukraino teritorija. Toliau. Uh, Rusijoje tikriausiai žinote kareivių motino atvejį. Um, tai kaip jūs vertintumėt žmogaus teisų padėtį Rusijoje ir kaip jūs vertintumėt perspektyvas? Ar e, noriu paklausti, ar jau čia mūšis pralaimėtas, ar gal jis e, įgauna kitus pavydalus, kitas formas, vyksta kitur? Ačiū. Jūs e, tikrai puikiai laikėtės laiko limitų, 18 kalbėtojų yra, taigi pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui dabar žodis kolegai Jolainan. Kalbėtas be mikrofono kalba. change. Come here. Geht das jetzt? <laughs> also. Atrodo, kad dabar veikia mikrofonas. Taigi, dar kartą pasisakysiu. Dėkoju už tai, kad taip aiškiai kalbėjote. Aš esu e, vokietis ir labai džiaugiuosi, kad Vokietija nepasidavė Putino propagandai. Yra labai daug bandymų destabilizuoti visuomenę. Jūs e, sakėte, kad Rusija, tiksliau Europos Sąjunga turi sutarti su Rusija, bet dėl ko, kokiais klausimais. Aš Vili Branto laikais pradėjau savo politinę karjerą ir nelabai suprantu, kokių bendrų taškų mes su Putinu galime surasti. Beje, aš esu e, delegacijos ryšiams su Kinija pirmininkas, kaip kad ponas Karas e, dirba su Rusija. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs vertinote e, Rusijos e, politikos perorientavimą, tai yra nutolti nuo Europos ir artėti prie Kinijos. Kaip jūs tai vertinate? Ar tai yra propaganda, ar, ar, ar kažkaip kitaip? Na ir dar vienas dalykas e, yra Eurazijos santika ir Europos Sąjunga. Tie ryšiai galbūt šiame kontekste galėtume kažką padaryti. Pirmininkas Brokas, na tikrai labai stebina mane tai, bet klausimai labai konstruktyviai yra užduodami. Ponas Dėmes Maker. Pone Kodarkovski, aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti savo frakcijos vardu. Kai kurie klausimai jau buvo užduoti, Jūs e, savo pasisakymę leidote suprasti, kad Putino Rusija šiuo metu e, nuo autoritarnės valstybės krypsta prie totalitarizmo apraiškų labiau. Ir totalitarizmo režime čia jau nebėra jokios laisvės apskritai, nes netgi smegenis visuomenės yra išplaunamos. E, politika Rusijoje vykdoma per televiziją, per spaudą. Tai kaip dabar galima kreiptis į Rusijos visuomenę, jeigu neturime prieigos prie tų tradicinių žiniasklaidos priemonių. E, kaip yra su internetu, galbūt per internetą galima būtų kažką padaryti. Kaip jūsų manimų galima būtų e, užmėgsti ryšį su e, Rusijos visuomenė? Nes manau, kad pokyčiai būtent iš to galėtų išplaukti. Na ir dar kitas dalykas apie sankcijas. Jūs sakėte, kad sankcijos neturi būti pritaikytos piliečiams. Tačiau mes dabar matome, kad e, sankcijos e, kaip ir pasiekė savo tikslo, nes matome, kad naftos kainos krinta. Taigi, kokie būtų sankcijų e, konkrečios apraiškos, kokios būtų piliečių atžvilgių. Be to, ar ES dar ilgai turėtų taikyti sankcijas, nes dabar, pavyzdžiui, Europos įmonės, ypatingai mažos vidutinės įmonės, susiduria su sunkumais dėl tų sankcijų. Thank you, Chairman. Mr. Khodorkovsky. Ačiū pirmininkė, ponia Khodorkovsky, jūs esate vienintelis šioje salėje, kuris na, praėjote Putino gulagus. Putinas yra skolingas jums dešimt metų. Jis turės kompensuoti jums už tai, surasti būdą, kaip jums kompensuoti už tai. Putino Rusija išsibraukė save iš sąrašo valstybių, kuriamis galime pasitikėti. Išsibraukė iš sąrašo valstybių, kurias galime vadinti valstybėmis su teisinė valstybė, gerbiančiamis tarptautinė teisė. Ir mm, nežiūrint demokratiškai mąstančios visuomenės, kurie bando pasipriešinti Putino policijai, politikai. Iš Twitterio klausimuose spalio mėnesį jūsų buvo teiraujamasi, ar ketinate gražinti Krymą atgal, kai tapsite Rusijos federacijos prezidentu. Jūsų tiesioginis ir trumpas atsa, labai trumpas atsakymas buvo toks. Pateikitės atsakymą ne, ne gražinimui. Antras klausimas buvo, Krymo problema tęsiasi dešimtmečius. Ar galėtumėt e, paaiškinti jūsų poziciją dėl Krymo, nes e, šis parlamentas, aš tikiuosi, bent jau niekada nepripažino ir nepripažins to, kad Rusija okupavo ar aneksavo Krymą. Ein, ein Erfolg äh, der propaganda des Kremls äh, im Westen ist mal. Kalbant apie Kremlio propagandą vakaruose, manau, kad vie, e, sėkmė jos nulemta galbūt to, kad vis daugiau kole, e, žmonių ir čia, ir Vokietijoje, ir bendrai Europoje sako, kad Rusijos strategija kaip yra suprantama ir Reikia galvoti visų pirma apie klaidas padarytas vakaruose ir NATO ir asociacijos sutartise, kad tai sąlygoja visą tai. Kaip Jūs vertintume tokius pareiškimus? Toliau antras mano klausimas, galvojant apie Donbasą. Mm, tai yra regioninis konfliktas, mm, kuris kol kas yra būtent regioninio e, masto, bet ar galvojate, kad jis gali būti plečiamas, ar jūs galvojate, kad Rusija toliau veršis rytinę Ukrainos dalį? Eh, it's... Pone Khodorkovski, tikrai e, su palengvėjimu ir su džiaugsmu galiu pasveikinti jūs vėl, e, jūs iš čia po tiek daug metų. Vis tik tai Nustebino tai, kad Putinas sugrįžo prie sovietinio stiliaus mm, elgesio su KGB, su visa ta gaile mm, Rusijos federacijoje. Aš noriu paklausti, ar viskas būtų buvę kitaip, jeigu sovietinis totalitarinis režimas ir jo nusikaltimai žmonijai būtų mm, bent jau morališkai ir politiškai įvertinti ir pateikti kaltinimai už tai. Um, nes dabar yra daug kas kaltinamas, bet niekas neprisima atsakomybės, nėra tos kalties testinumo. Kaip Jūs galvojate, kokios ir ar, ar, ar buvo padarytos klaidos sovietinė nomenklatūra integruojant po Sovietų sąjungos griuvimo bei nedarant jokių skirtumų tarp to, kas buvo kur integruotas? Grigula. Уважаемый господин Ходорковский, Pana Khodorkovskį. Aš kreipsiuosi jūs, jūsų kalbą, kad nepasiklystume vertime. Aš atstovauju Latviją. Žinoma, aš mūsų ministrui ne, pasakysiu e, jūsų nuomonę apie Kabzoną, tačiau norėčiau užduoti du klausimus. Kaip įsivaizduojate tolesnė Rusijos reakcija į Baltijos šalis, nes pastaruoju metu jaučiame akivaizdų spaudimą, jėgos demonstravimą mūsų šalių atžvilgių. Antra, kaip matote savo vietą busimoje Rusijos politikoje? Ačiū. Thank you very much, Mr. President. Mr. Hodor... Ačiū pirmininkė, ponia Hodorkovski. Noriu prisipažinti, aš pritariu didžiai daliai jūsų išsakyto vertinimo. Noriu labai padėkoti jums už tai, tai kad atvykote čia. Ir du klausimai. Visų pirma, dėl Krymo. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Dabar Rusija dislokuoja didžiulius mm, kiekius puolamos ir ginamosios įrangos, raketų, trumpo vidutinio nuotolio, naikintuvus, tai yra Rusijos pajėgų modeliai, 300 tai modeliai su vidutinės trukmės nuotoliais, kur gali būti pervežamos brandolinės raketos. Tai sprogmenis, kodėl Rusija jūsų manimų dislokuoja tiek daug technikų? politikos, kas visiškai išbalansuoja situaciją prie Jodosios jūros. Ir antras dalykas, kokie čia tikslai slepiasi už to. Rusija finansuoja politinės partijas daugelį ES valstybių narių. Ar mes galime galvoti, kad Rusija daro tai, ką mm, ankstesnis naci, nacijų režimas padarė su penktaja kolona? Kaip jūs galėtumėte interpretuoti, paaiškinti tokius sistemingus veiksmus, kurių imasi Rusija? Mr. Gurek. Dziękuję bardzo. Gurek. Bardzo. Pan jest chyba pierwszym Rosjaninem. Ačiū pirmininkė. Jūs turbūt pirmasis rusas, kuris esate mūsų svečias per šią kadenciją. Džiaugiuosi, kad juo esate jūs. Taigi noriu pasinaudoti šią progą. Uh, ir pasiteirauti jūsų dėl Rusijos pasro laikotarpio iniciatyvų jungtinėse tautose. Ypač kalbėčiau apie rezoliuciją, kuria smerkiamas nacijų šlovinimas. Kaip dabartinė Rusijos valdžia žiūri komunizmą ir sovietinę praeitį? Ir galvojant apie memorialą, kurį mes gynėme legalizavimo linkme, noriu pasiteirauti, kaip, kaip yra su e, religinėmis laisvėmis, e, kitomis laisvėmis ir kokia buvo jų situacija sovietiniais laikais. Aš norėčiau, kad jūs gal trumpai pažvelgtumėt iš sociologinio požiūrio taško. <coughs> Many questions have been asked, uh, but about the economy, you know. Ačiū. Norėčiau paklausti jūsų apie ekonomiką. Jūs e, tuos reikalus žinote, pažįstate. Ar e, Rusija gali išlaikyti žemas naftos dujų kainas, e, sankcijas, atnaujintas sankcijas, kapitalo pasitraukimą iš Rusijos? Kokį poveikį tai padarys Putino politikai, nes dėja vakarai turi eiti iki galo, nes negalime priimti Krymo aneksiją nei e, karą Ukrainoje. Kaip Jūs manote, ar jis sugebės išbristi iš tokių ekonominių problemų? Dankeschön. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Herr Khodorkovsky, als ich Sie das letzte Mal gesehen habe. Dėkuoju už suteiktą žodį ir labai džiaugiuosi Jūs, ponia Kodarkovskį, matydamas e, mūsų tarpę. Praeitą kartą, kai su Jumis susitikau, Jūs buvote e, kalėjimų vienutėje, taigi aš tikrai maloniau su Jumis susitinku šiomis aplinkybėmis. Dabar porą klausimų. Ką Jūs norite pasakyti, kalbėdamas apie kompromisą? Na ir antras dalykas, tai yra tiesiog susijęs su pirmuoju klausimu. Ką mes tokio turime, ką mes tokio galime dar e, suteikti Rusijai tam, kad jos imperinės ambicijos būtų patenkintos, kaip galima būtų kompromiso pasiekti. Ponas Milanmon, ačiū pirmininkė. Pone Kodorkovski, norėčiau jūsų e, paklausti, kaip jūs vertinate 85 procentus palankiai, e, Rusijos piliečių palankiai vertinančių e, Putino politiką, e, ekonominės sankcijos, rublio kurso kritimas. Ar visuomenė to nesuvokia, ar tai niekaip nepaveikia Putino populiarumo? E, Dar taip pat ponas Van Langenas kalbėjo apie e, suartėjimą tarp Rusijos ir Kinijos. Aš esu iš tų, kurie mano, kad ilgalaikėje perspektyvoje Rusijos interesas būtų suartėjimas ne su Kinija, o su Europa. Kaip jūs vertinate situaciją? Ar jūs manote, kad suartėjimas su Kinija bus ilgalaikis, ar tai iš tikrųjų atitinka Rusijos interesus? Kaip jūs manote? Ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Panas Kadurkovski, aš esu vienas iš Lietuvos, e, kuris taip pat puikiai prisimena jūsų vizitą, kada buvo perkama mažėkio nafta ir kokias paskui pasiekmes turėjo ir jums asmeniškai, ir mūsų visos šalies ekonomikai. Iš tikrųjų, jūs daug ką paminėjote, kaip ateityje turėtumėm veikti mes čia Europoje, tačiau aš noriu vieną jūsų paklausti, kaip žmogus, kuris tikrai turbūt vienas iš geriausiai išmanote tarptautinę politiką Kaip galėjo atsitikti, kad nuo 2008 metų, matydami, kad Rusija perorientuoja savo armiją, savo strategiją ir daug kitų dalykų, atskiria tam tikrus e, teritorijas nuo Gruzijos, Abhazija, Padniestrė, nuo Moldovos, dabar Krymas, Donetskas, Luganskas. Ir mes ir toliau dar tikimės, kad yra įmanoma tam tikrą e, bendradarbiavimą su Rusija kada aiškiai yra pasakyta ir jūs pats šiandieną paminėjote, pats pagrindinis motyvas tai yra bradalinis atominis ginklas, kurio užtektų tą. Tai. Ir mes puikiai žinom, kokie yra Rusijos vis dėlto gebėjimai propagandos rytyje. Tai mėginimas netaikyti sankcijų, kaip jūs sakot, tai dar labiau mes papildom biudžetą, kur tie pinigai būtų skirti vis dėlto propagandiniam dalykam ir kas jau prieš keliasdešimt metų atvedė prie antrojo pasaulinio karo. Ir taip pat mes puikiai suprantam Rusijos tautą, kad kuo prašiau gyvens, tuo labiau pyks ant kapitalizmo. Ir mes tą turėjome progos pajusti savo kailių, kada mes gyvenom ir augom Savietinėje Respublikoje. Tai mano klausimas būtų toks. Ar iš tikrųjų mes teisingai elgimės, kada Ukrainą esam palikę vieną kovoti prieš dabartinę intervenciją, Antra, ar pakanka Baltijos šalių vieningumo kovojant su tikrai labai sudėtingu uždaviniu mum visiems ir Europai tame tarpe? Ir ar pakanka pačioje Europai vieningumo, kalbant apie pietų šalis ir rytų Europos šalis, ar jie vieningai vienodai supranta tą problemą, kuri šiandien egzistuoja labai labai, kaip sako, akivaizdžiai. Ačiū labai. Thank you, Chair. Mr. Khodorkovsky. Ačiū pirmininkė, ponia Khodorkovsky. Džiaugiuosi, kad jūs laisvėje tikrai visi stengiasi, kad jūsų atvejais būt, išliktų mūsų radarose ir labai svarbu, kad jūs dar tą skirtumą tarp Rusijos žmonių ir Kremliaus ir mes tą darome, tai yra labai svarbu. Todėl dėl įstatymo viršenybės ir teisingumo mes siekiame patvirtinti Magnitskio sąrašą. JAF jis turi kitokią prasme nei Europoje. Gal galėtumėt jūs pasidalyti savo mintimis dėl tokių tikslinių sankcijų, kai eina kalba apie tuos, kurie pažinė žmogaus teises ir gal galėtumėt pasisakyti dėl Europos susiskalimo to klausimu, kaip būtų mm, iš Rusijos kokia reakcija, jeigu Europa vieningiau kalbėtų apie tai. Ir antra, kokios būtų jūsų mintis dėl pilietinės visuomenės Rusijoje. Mes labai nerimaujame dėl memorialo uždarimo, dėl įvairių tarptautinių organizacijų išvarimo. Koks poveikis yra to, kad pilietinė visuomenė ir žiniaslaida yra ribojamos, kad yra propagandos mm, visi įstatymai, politinė jėga, kad veikia. Taip. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Uvažiajami Michail Borisovič, já představuju Čech. Eh, Ačiū žodį, gerbiamas Michailai Borisovičiau. Aš atstovauju Čekiją, džiaugiuosi, kad jūs turėjote laiko aplankyti Europos parlamentą. Šiandien jūs priminėte Ukrainą. Noriu patikinti jūs, kad mes tikrai stebėjome Maidano herojiškus žygius, sekėme kelis mėnesius tuos įvykius, sekėme e, didvyriškus e, batalionų kavas Donbase, tų batalionų, kurie saugo oro uostą Donetske. Ir mano klausimas yra toks. Rusijoje visada e, intelektualai buvo už pažangą. Jūs pats priminėjote e, intelektualinį elitą. Mano klausimas yra toks. Ar įmanoma, kad kada nors ta kibirkštis iš Ukrainos peršoktų į Rusiją? Ir kokių reikia sąlygų, kad tai atsitiktų? Maidone tai pavyko. Ar kada nors tai pavyks Rusijoje? Kad ne tik intelektualas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 pasakyti, kad dirbu Rusijos delegacijoje ir jūs galite tikrai pasikliauti, kad iš Niderlandų požiūris bus pozityvus. Buvo užduota daug klausimų. Mes e, žiūrime, kai, koks yra poveikis Putinui ir piliečiams, tačiau aš dabar norėčiau užduoti konkretų klausimą jums. Ką turėtumėm padaryti, kad e, kad kažką padarytumėm dėl piliečių, kad pasiektumėm tą lygį, kurį turime pasiekti. Nieko mes nedarome, pažiūrėjau, dėl verslininkų. Ką Europa turėtų dabar daryti? Thank you, Mr. Chairman. Um, first... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad uh, jumis Europoje yra labai žavimas ir mes jūs žiūrime kaip į Rusijos viltį ateityje. Turiu du klausimus. Pirmasis, kai tapsite Rusijos prezidentu, kai tapsite Rusijos prezidentu, ar pradėsite deputinizacijos procesą Rusijoje, nes Vokietijoje denacifikacijos procesas pavertė Vokietiją į vieną demokratiškiausių ir klestinčių valstybių pasaulyje, nuo kurios ES labai daug priklauso. Tai yra klaida, kuri buvo padaryta po 91 metų, kai Rusija nebuvo debolševizuota. Kitas klausimas dėl jūsų kreipimosi, kad Europą remtų opoziciją labai sunku paremti opoziciją, kuri nesugeba konsoliduotis. Ką Jūs manote apie galimybę konsoliduoti opozicijos jėgas Rusijoje, nors e, kokia ji bebūtų nedidelė ta opozicija? Ačiū pirmininkė, ačiū. E, sveiki, pana Khodorkovski. Rusijoje jau yra e, nedideli islamų kovotojų sukilėlių būriai e, e, pietų Kaukaze, bet ar nemanote, kad gali kilti didesnis musulmonų islamistų judėjimas, kuris gali kelti didesnį pavojų Rusijai pačiai? Kalbėtojų sąrašas yra jau užbaigtas. Vis laika tas pats. Kai kurie žmonės vėluoja ir po to pyksta. Dabar žodis panui Horokdorkovskijui, nes jam turi, jis turi išeiti jau keturios valandos. Ačiū e, visiems už daugybę klausimų. Galėtume čia sėdėti iki vakaro, kaip suprantu. Aš nebandysiu jūsų kantrybės taip ilgai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, žinoma, tiems, kurie visus tuos metus reiškia paramą man, mano kolegoms pakliūvusiems į Rusijos teismų sistemos represinį mechanizmo, represinio mechanizmo gneuštus. Aš nuoširdžiai dėkoju ir galiu patikinti Jūs, kad Jūsų parama reiškia ir reiškia labai daug tiem žmonėms, kurie yra Rusijos kalėjimuose. Aš manau, kad tokių dar bus nemažai. Ir žvelgiant iš šio požiūrio taško, klausimas apie e, žmogaus teisų e, gynėjus yra teisingas. Putinas e, gana tradiciškai kovoja su opozicija, su žmogaus teisų gynėjais, su vakarų Europą. Jis bando suskaidyti prieš pastatyti vienus su kitais tuos, kurios, kurie su juo bendradarbiauja, jis e, šeria tie, tuos, kurie su, jais, su, su juo nebendradarbiauja, jis persekėja. Ten, kuriam tai pavyksta, jis laimi. Tada, kai žmonės laikosi vieningai, nepaisant už e, tariamas gerovės, kurias būtų galima gauti iš to, bendradarbiavimą, Putinas e, pradeda nuolaidžiauti. Tai liečia ir Europos vienybę, tai ir opozicija, opozicijos elgesys ir e, žmogaus teisų gynėjai e, atžvilgių. Jiems lengva nebus. Mums lengva nebus. Jums lengva nebus taip pat. Teks su tuo gyventi. ką mes galime daryti, kad padėtume žmogaus teisų gynėjų judėjimams. E, mes galime jiems padėti, bet mūsų galimybės yra, kaip suprantate, ribotos dėl sankcijų. Tos sankcijos, apie kurias, yra, paske, apie kurias paskelbta, buvo paskelbtos kaip sankcijos prieš Rusiją. Žinau, kad iš tikrųjų rezoliucijoje parašyta kas kita. Tačiau propagandinė Kremliaus mašina laimėjo, nes priešinant Europos propagandiniai mašinai. Sankcijos prieš Rusiją. Ir dėja, e, jos konsolidavo Rusijos visuomenę, remiant režimą. Ar galima ką nors padaryti? Reik, e, galima ir reikia. Jeigu jūs ne žodžiais, o darbais parodysite, jog suprantate, kad yra skirtumas tarp Putino ir Rusijos, Rusijos žmonių. Tai gana sudėtingas intelektualinis užduotis rasti tuos, visai manoma intelektualinė užduotis yra rasti tas vietas, kur Rusijos žmonių ir režimo interesai yra visiškai priešingi. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, vagystės iš biudžeto ir korupcija. Iš ko, nuo ko prasidėjo Ukrainos avantūra? Užduokite savo tokį klausimą. Atsakymas paprastas. Putingo reitingas pradėjo smarkiai kristi. O kodėl jis pradėjo kristi? Todėl, kad e, korumpuoti aplinkos, Putino aplinkos veiksmai visuomeniai nusibodo. Tiesiog nusibodo apie tai girdėti ir matyti kaip tiesiog žmonės apiplėšinėja. Taigi, kad pridengtų tuos krintančius reitingus, buvo pradėta ta Ukrainė, Ukrainos avantūra. Ir po to jūs e, Rusijos žmonėms neleidžiate sužinoti iš tiesų, kiek Putino aplinka E, laiko turto ir kur jį laiko vakaruose. Juk jų pinigai yra čia. Taip, jie yra pervedami iš dalies ne, kur nors į Aziją, bet toli gražu ne visi. Taigi, jeigu tos sankcijos būtų parodytos, deklaruotos kaip moralinės sankcijos, sankcijos prieš tos žmonės, kurie plėšia Rusiją, o šį plėšimą pridengia karinėmis avantūromis. Jeigu jūs nesidurvėtumėte parodyti tuos e, rūmus, kuriuos tie žmonės turi Italijoje, Vokietijoje ir kurie e, tikrai jums puikiai žinomi. Kodėl tai nedaroma, nežinau, aš atsakymo neturiu. Na, tiksliau atsakymą turiu, tačiau jis nėra malonus. Su to pačiu yra susijęs ir iliustracijos klausimas. Rusija yra didžiulė šalis. ir totali iliustracija, kurią, bu, kuri buvo įvykdyta, pavyzdžiui, Gruzijoje, pas mus yra neįmanoma. Be abejonės egzistuoja tų režimo veikėjų, tokių režimo veikėjų įvairiose ligmenyse, kurie negali eiti savo pareigų naujoje Rusijoje. Ir aš sutinku, kad buvo padaryta rimta klaida, kuomet po sovietų tvarkos žlugimo net moralinių lygmenių nebuvo pasmerkti žmonės betarpiškai dalyvavę tuose nusikaltimuose, kurie tuo metu buvo vykdomi. Mes neturime kartoti e, šios klaidos, kiek čia būtų žmonių, apie kuriuos mes kalbame. Savo pasisakymuose Rusijoje esu sakęs, kalbame maždaug apie 10 procentų dabartinės politikų ir valdininkų uh, grupuotės. Tai yra kelios dešimtis tūkstančių, tūkstančių žmonių. Ir supraskite, kad nors to ir bijomasi, tas ta baimė yra šiokia tokia, kaip čia pasakius, virtuali. O tokie veiksmai būtų teisingi, jeigu žmonės Europoje pasakytų, mes nenorime turėti reikalų su tais, kurie plėšia Rusijos žmonės ir pridengia tą plėšimą e, karinėmis avantūromis. Žinoma, tai būtų priimta. Jeigu jūs įtakingai, akivaizdžiai parodytumėt žmonėms, e, kur nuplaukia tie iš Rusijos paimti pinigai. Rusija buvo šokiruota tos sumos, kurios buvo smokėtos uh, Hagoje e, juristo procese su JUKS korporacija. Kai žmonės sužinojo, kad sumokėta dešimtis milijonų dolerių, teisme, tai nu, teisme tai kurie buvo priteisti tie milijonai Jukos korporacijai. Хочу ответить на а, тяжелый вопрос, касающийся Крыма. Norėjau, norėčiau atsakyti į sunkų klausimą dėl Krymo. Aš nekartą kartoju ir galiu dar kartą pakartoti, kad e, Krymo aneksija yra ne prieš įstatymišką. Nepaisant to, ar yra, ar nėra tam pagrindai. Tai yra padaryta pažeidžiant įstatymus. Tačiau mes suprantame, kad Rusijos gyventojų dauguma pasisako už. Kokiu būdu galima pasiūlyti demokratiniam režimui padaryti tai, ko nenori kategoriškai e, gyventojai. Aš matau vieną kelią. Tik tai įtikinti žmonės, kad reikia e, elgtis kitaip. Kaip? Galbūt tai būtų kažkoks kompromisas, iš pradžių tai būtų laisvoji ekonominė zona, o po to per Europą be sienų prie šio klausimo sprendimo būtų galima prieiti. Bet tai yra dešimtmečių kelias. Kitaip, kaip man sako Ukrainos kolegos, paėmėt, kaip paėmėt, taip ir atiduokit. E, paėmė diktatoriškas režimas, demokratinis režimas taip pat pasirkti negali. Atsiprašau, kad negalėsiu atsakyti visus jūsų klausimus kad jūsų pirmininkas yra griežtas, jūs patys geriau žinote apie tai ir aš jo prisibijau. Ačiū. Einer muss immer die Rolle des Bad Cop spielen und das bin ich nun mal. Taip, aš turiu prisijimti to piktadario vaidmenį čia. Uh, Bet dabar turime jau Libano ministrą pirmininką, kuris laukia už durų ir jis 17 val. turi sustikti su Europos parlamento pirmininku. Būtent todėl mes turime laikytis numatytos darbo atvarkės. Taigi, dėkuoju Jums, ponė Khodorkovski. Mes pasižymėjome tai, ką Jūs išsakėte Ir jūs taip pat tikriausiai galėjote e, pajusti mūsų jums remiamą paramą. Taigi dėkojame už apsilankymą ir palaikysime toliau ryšius dar. Sorry for you. Damen und Herren, wir sind knapp in der Zeit. Darf ich. Ponios ir ponai, mus labai spaudžia laikas, darbo atverkė labai intensyvi, taigi norėčiau iš karto pratesti posėdį. Mm, džiaugiuosi, kad šią popietę pas mus atvyko e, Libano ministras pirmininkas. Manau, kad tai yra valstybė, kuri per pastarosius keliarius metus pergyveno labai daug visko. Buvo daug konfliktų, taip pat ir religinio pobūdžio, bet e, manau, kad e, taip pat buvo ir tam tikrų karinių žaidimų per tarpininkus, tam tikros įtakos iš išorės ir uh, iš tikrųjų žmonės sudėjo labai daug aukų. Kai galvoju dabar apie situaciją prieš maždaug metus, kai lankiausi jūsų šalyje, buvo 300 tūkstančių palestiniečių gyvenančių stovyklose ten ir per milijoną pabėgėlių iš Sirijos. Wenn ich mal hochrechne, 1,3 Millionen Flüchtlinge. Ir dabar jeigu pabandyčiau mm, pamastyti plačiau 1,3 milijono pabėgėlių, ką tai gali reikšti kiekvienai valstybei, kiekvienam regionui, ką tai reiškia. Jeigu pabandyčiau tai paži, pa, pa, įvertinti platesnėme kontekste, kokią naštą tenka prisijimti. Kalbant taip pat ir apie galimą pagalbą per es, ką tai reikštų. Taigi, ministrė pirmininkė, žodis jums. Mr. Elmar Brok. Pone Elmarai Brokai, užsienio reikalų komiteto pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai džiugu šią popietę būti Europos parlamente. Tai yra paskutinis sustojimas mano sėkmingame vizite į Briuselį. Čia mes atnaujinome mūsų e, ilgai gyvuojančią partnerystę ir draugystę tarp ES ir Libano. Ypatingai džiaugiuosi, kad turiu galimybę būti užsienio reikalų komiteto posėdėje, nes tai yra vienas iš svarbiausių veikėjų formuojant es užsienio politiką. Esame štai čia, šiuose rūmose, pačiame aukščiausiame demokratinio legitimumo mm, lygyje tarp visų ES institucijų. Taigi, nėra geresnės vietos, kur galėčiau kreiptis į Europą ir jos žmonės, nei žmonių atstovai, kurie yra susirinkę čia. Taigi, štai kokią žinę noriu perteikti. Visų pirma, Mm, pirma mano žinia yra draugystės žinia, paremta istorinė, kultūrinė, geografinė mm, padėtimi, artumo padėtimi. Mano draugystė su Libanu e, istorija, tai yra Libanas viena iš seniausių demokratinių valstybių regione. Antra žinia yra mm, susirūpinimą perdodanti žinia dėl padėties mūsų regione, kuri prastėja smurtinis konfliktas kaiminėje Sirijoje daro labai rimtą poveikį mano valstybei, Libanui, kuris priima didžiausių mm, Sirijos žmonių, tenkančių vienam mūsų šalies gyventojų kurie buvo išvaryti iš savo šalies. Visa tai e, turi politinių, ekonominių, socialinių ir saugumo mm, padarinių sukūrančių naštą. Kodėl Libanas? Libanas palaiko atvirą sienų politiką nuo pat Sirijos krizės pradžios. Mūsų svetingumas, mūsų žmonių nuoširdumas priimant kitus jau pasiekė ir viršijo bet kokią ribą. Našta yra pernelyg didelė, kad galėtumėm pakelti. Todėl reikia papildomų priemonių iš tarptautinės bendruomenės pusės, kad padėtumėm Libanui sušveldinti tos drastiškus padarinius, kuriuos patiria mūsų šalia, nežiūrint, šalis, nežiūrint mūsų vyriausybės milžiniškų pastangų, nes vyriausybė nebepajėgi yra e, ką nors padaryti. Daugiau. Noriu padėkoti ES ir valstybėms narėms už visą pagalbą, kuri buvo suteikta. Tačiau reikia pripažinti, kad krizė yra neprilykstamo dydžio, taigi reikia ir neprilykstamo dydžio reakcijos. To, į tą laiką Libano vyriausybė toliau pati sprendžia tą krizę, prisima uždavinius, kurie jai tenka ne ribotų mastų, bet žiūri plačiau, galvoja apie prieimimo kriterijus, kurie visada, aišku, atitinka tarptautinę teisę ir praktiką, kuri, kurios laikomasi masinių atvykstančių žmonių srautų atveju. Terorizmas yra dar vienas iš labai didelių iššūkių, su kuriais susiduria regionas, tame tarpe ir Libanas. Teroristinės grupės piknaudžiauja islamo vardu tai yra taikos religija, nuosaikumo religija, harmonijos religija. Turime būti nepaprastai budrus, kad nepatektumėm į tuos pastus, kurių tikslas yra sukurti atotrukį, spragą um, tarp kultūrų ir religijų ir e, nedelsiamos reakcijos tokiems veiksmams e, būtinai reikia, jeigu norime išsaugoti mūsų saugumą. Libano e, gynybinės pajėgos saugumo tarnybos dirba herojiškai, didvyriškai, iš tikrųjų, nežiūrint ribotų galimybių, nežiūrint to, kad nepaprastai daug yra prarasta žmonių gyvybių ir nepaprastai daug yra sudėta aukų, kaip kad uh, Mm, pavyzdžiui, tos krizės atveju, kai mes bandėme išgelbėti 23 mūsų mm, karius, kai dviems buvo nukirstos galvos, o vienam, vienas buvo nušautas šaltakraujiškai, abejingai. Ir e, iš tikrųjų mes bandėme mūsų armija susiduria su kasdienė grėsme iš e, gerai apmokytų, netradiciškai veikiančių e, karinių grupių ir e, politinė krizė regione turi būti sprendžiama. Tai yra vienintelis variantas, kaip išspręsti tą situaciją. Ir iš tikrųjų žmonės yra nepaprastai susirūpinę ir nepatenkinti. Po ilgų metų dėrybų vis tiek nėra pasiekta taika. Palestiniečiai vis dar neturi turi galimybės naudotis savo neginčiamą pagrindinę teisę turėti suverenę valstybę. Arabų valstybės 2002 metais pasiūlė Arabų taikos iniciatyvą. Tai yra visapusiškas paketas, kuriuo sprendžiami visi um, konflikto aspektai. Tačiau dėja Izraelis vis tiek dar um, kariauja, konfiskuoja Palestinos teritoriją ir vykdo gyvenviečių kūrimo politiką. Jeruzalė. A, tai yra esminės svarbos šventasis miestas, tačiau ten toliau yra okupacijos padariniai jaučiami religijos harmonijai visame regione ir už jo ribų. Europos Sąjunga yra tinkamiausia visų tinkamiausia veikėja, kuri visų pirma galėtų pasmerkti tai, kas vyksta, bet taip pat ir panaudoti plataus spektro politinės, diplomatinės, ekonominės priemonės, kad būtų galima apginti teisingos visapusiškos taikos sprendimą, kad būtų galima įtvirteisės viršenybę. Tikrai negali būti jokio nebaudžiamumo už tarptautinės teisės pažeidimus. Į tą laiką Libanas siekia užtikrinti savo stabilumą ir politinę sanglaudą per mūsų įtraukiančios koalicinės vyriausybės veiksmus, ypač telkiant dėmesį į saugumo stiprinimą, ekonominių e, mūsų žmonių poreikių sprendimą. Visuomet turint omenyje, kad nepaprastai svarbu yra, kaip galima greičiau išspręsti išrinkti Respublikos prezidentą, ir užtikrinti gerą mūsų institucijų veikimą. Dirbdami Briseliu jūs aišku suprasite, kad e, konsensuso siekimas ne visuomet yra lengvas uždavinys. Ir galiausiai mano dar viena žinia, nemažiau svarbi žinia, yra vilties e, žinia. Libaniečiai e, E, galvoja, kad pakantumas ir taikus sugyvenimas veikia pakankamai gerai, nežiūrint visos įtampos socialinėme, viešame gyvenime. Libanas vis dar yra nuosaikumo centras regione. Ir šis modelis įrodė savo atsparumą ir todėl dar, dar svarbiau, kaip, kad uh, mes užtikrintumėm, kad tas modelis išgyventų ir ateityje. Dabar tradiciškai aš um, atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite. Gerbiamas Pakmigim, Mašreko delegacijos pirmininkas. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė, dėkujame, kad šiandien esate su mumis, kaip kad sakė ponas Brokas. Aš šiandien noriu pasisakyti ne vien tik tai kaip e, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys, bet ir kaip delegacijos e, ryšiams su Mašakų vicepirmininkas. E, kaip kad jūs, ministrė pirmininkė, sakėte, e, pirmininkas Brokas pakartojo, jūs patirėte didžiulį E, imigracijos spaudimą. 18 procentų e, visų e, gyventojų sudaro pabėgėliai. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 12 iki 15 tūkstančių tik tai yra pabėgėlių. Taigi mes norime pasveikinti, gerbiamas ministrė pirmininkė, jūsų šalį prisėmus tokių rimtų įsipareigojimų. Kita vertus, jungtinių tautų e, maisto programa e, nebeteikia paramos, tiksliau nebeteikiama parama ir e, pagalba maistu. Taigi, tokiomis sąlygomis dabar, kaip mes, Europos parlamento nariai, pats Europos parlamentas galime jums pagelbėti, ką galime padaryti tam, kad pabėgėliams skiriama pagalba būtų prieinama jūsų šaliai. Be to e, e, yra ir politinių pasiekmių jūsų šalyje. Hezbola kaip ir e, nusisuko nuo savo pirminio, taip sakant, pašaukimo priešinimosi Izraeliui, taigi dabar Hezbola remia sunitus ir El Basharą. Tačiau Jeigu daše sunitai e, pasieks, e, ateis į valdžią, tai tada jas atsiras prieš priešą su Jasbala ir šitais. Taigi norėčiau sužinoti, ką jūs manote šiuo, manote šiuo klausimu. Prieda, ponas Prieda, ačiū Ministrė pirmininkė, dėkuoju už jūsų dalyvavimą ir pristatymą. Jūs kalbėjote apie jūsų šalies problemas sudėtingame regioninėme kontekste. Aš norėčiau šiek tiek apie vidinius dalykus pakalbėti. Jūs vėl pergyvenate e, politinę krizę prezidentas Suleimanas baigė savo kadenciją. Nebuvo šalyje konsensuso dėl naujų rinkimų, jūs pats dešimt mėnesių formavote savo vyriausybę. Na, o šiuo metu vyksta diskusijos dėl to, kad galbūt reikėtų e, pakeisti rinkimų įstatymą. Na, jeigu aš gerai supratau, sako kalbėtojas, tai 64 iš ar tai net 68 būtų proporc... parlamentarai būtų renkami pagal proporcinę sistemą, na, o likusiai pagal daugumos rinkiminę sistemą. Ar jūs manote, kad pakanka tam laiko, kad būtų pasiektas konsensusas, ar iki gruodžio mėnesio pavyks susitarti, iki gruodžio pabaigos pavyks susitarti, o gal krizė užsitęs, kaip jūs manote? Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė, noriu tradiciškai pasveikinti Jūs. Klausimas e, e, yra susijęs su, su, su sunkumai, su kuriais susiduria Libanas ir taip pat Sirijos pabėgėliai. Žinoma, kokios komplikacijos e, čia kyla ir aš pakalbėsiu ir apie AIS, Islamo valstybę. Taip, ką jūsų vyriausybė daro, kad Hezbollah e, čia nesikištų ir situacija Sirijoje neblogėtų. O dėl Islamo valstybės, tai mums sunku per tokį trumpą laiką suprasti, kaip Islamo valstybei pavyko e, užimti tokias didžiulės teritorijas. teritorijas kas už jos slepiasi, kas jį remia ir kiek dar ilgai tęsis ši kova. Taip pat paminėjote svarbiausias vidurio rytų problemas - Palestina. ES taip pat svarsto šios klausimus ir norėtų, kad ši problema būtų išspręsta. Ar manote, kad Palestinos pripažinimas padėtų ar trukdytų taikos procesų jūsų manimu? Ačiū. Uh, thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Aš čia, ministrė pirmininkė, labai sveikinu Jūs AKR trečiosios parlamento frakcijos vardu. Aš užjaučiu Libano žmonės. Tai maža šalis, kuri 30 mečius ne, nežino, kas yra taika ir sauguma. Ir yra faktorių, kurie destabilizuoja jūsų šalį kasdien. Dabar kyla tas sytų šunitų tarpininkų karas jūsų kaiminystėje Na, Euronews sakėte, kad jūsų saugumo tarnybos sulaikė antrąją Islamo valstybės lyro Abu Bakri al-Baghdadi antrąją žmoną. Ką tai reiškia, kokia viso to reikšmė, turint galvoje, kad yra 20 e, Libano įkaitų, kurios laiko Islamo valstybė. Kaip reaguotume į Turkijos HD partijos E, teiginius, kad Islamo valstybė iš e, Turkijos e, teritorijos atakavo Kabanį. Galbūt net automobilė bomba buvo išvažiavo iš Turkijos teritorijos. Taigi kaip šalis tokios kaip Turkija ir Kataras reaguoja, kaip jos žiūri į Islamo valstybės krizę. Ačiū pirminkė tarptautinė bendruomenė arba tai, kas e, vadinasi tarptautinė bendruomenė, tai Junktinės valstijos ir Europa, niekaip nereaguoja į problemas, kurios kyla regione. Kas sakome, tai kad e, reikia teikti humanitarnę pagalbą pageliams, tačiau reikia politinių sprendimų. Matome, kad Oslo procesas nieko neduoda, Palestinos procesas nieko neduoda, nes kolonizuojama Palestinos teritorija prieštaraujant e, ketvirtai Ženevos, Ženevos konvencijai. Sirijoje islamo ekstremizmo plitimas, fanatizmo plitimas regione kelia nevilti dėl to, kad nėra sprendimų, kurios Arabų lyga pateikė Beiruto rezoliucijoje dėl Palestinos. Libanas ir Jordanija yra salos toje audroje Sirijoje, Irake, tai yra nesaugios salos toje audroje. Ir be to dar turime prasnės ir Izraelio, Izraelio konfliktą. Ir dar vienas klausimas, kaip vertinate ES e, tendenciją tiesiog apsiriboti retoriką, nieko nevėdarant vietoje, apgailestavant dėl e, įvairiaus e, naikinimo, bet nėra, be, be jokių politinių sprendimų. Ar numatote ateityje sprendimų scenarijų ar sprogimo scenarijų? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų parlamentą, gerbiamas ministrė pirmininkė. 2008 metais po ilgų diskusijų e, Libano politinės jėgos susitarė dėl kandidato į prezidento rinkimus. E, rinkimo e, darybose dalyvavo ponas Erdoganas, Turkijos prezidentas Kataro e, atstovai, taip pat e, Saudo Arabijos ir Sirijos užsienio reikalų ministrai, buvęs e, Sirijos užsienio reikalų ministras ir taip pat Prancūzijos užsienio reikalų ministras Kušneris. Ir iki šių metų gegužės mėnesio tas sustarimas galiojo. Taigi per tą laiką, tiksliau jau nuo gegužės, susirinko į penkis, penkias sesijas e, parlamentas Libane. Tai kągi dabar jūs manote, ar 2008 metais dalyvavę politikai arba šalis neturėtų dalyvauti formuojant, e, tiksliau sprendžiant šią politinę krizę. Ir galbūt yra tokių šalių, kurių atstovai neturėtų dalyvauti šiame procese. Na ir toliau dabar kitas klausimas dėl Hezbollah ir e, įtakos. E, Sirijoje ir kokios būtų to pasiekmės gyvenimui Libane. Thanks, President. Uh, Prime Minister, you're... Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė, žaliųjų frakcijos vardu. Taip pat jūs sveikinu, jūs esate tarp draugų šiame komitete. Aš labai šiltai norėčiau uh, pagirti jūsų šalį uh, už tai, kad jūs priglobėte pažeidžiamus žmonės, ir mes tikrai jūs remiame. Mano klausimas būtų dvigubas. Jūs minėjote, kad ES teikia paramą. Žinoma, kad ES ir mūsų valstybės narė skiria 3 milijardus humanitariniai pagalbai, bet be pinigų dar e, yra jūsų šaliai, šalis patiria destabilizuojantį poveikį, kurio pinigais negali vien tik tai e, į kurį atsakyti. E, taigi, E, ką mes dar galėtume jums padaryti. Aš suprantu, ką jūs sakėte apie Palestiną ir taikos procesą. Aš sutinku, kad tai nėra nei taika, nei procesas. Ir mes istoriškai turime paro, pareigą neatsitraukti nuo, nuo Palestinos ir planesnio regiono. Ir e, suprasti, kad mūsų šalis sukėlė daug problemų ten. Taigi dėl Palestinos aš prie pono Kano E, klausimą prisijungčiau, koks būtų poveikis, jeigu Palestina būtų pripažinta. E, mes žinome, kad e, Škotijos parlamentas balsavo apie tai, Švedija taip pat, ten vyko diskusijos parlamente dėl Palestinos pripažinimo, Prancūzija taip pat. Taigi kokią įtaką tai galėtų padaryti. Ir kadangi ką galėtų pasakyti, padaryti ES, kad išjudintų tą sustojus vidurio rytų taikos procesą. Grazie, Presidente. Intanto unisco anch'io i... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti jūsų šaliai už tai, kad suteikėte humanitarnę pagalbą pabėgėliams. Tai yra labai svarbus faktorius, į kurį Europa turėtų atižvelgti, teikdama jums paramą. Tačiau, kai Europos Sąjunga mano, kad ji turi vaidinti tam tikrą vaidmenį. Tai aš norėčiau sužinoti jūsų nuoširdžiai ir atvirą nuomonę apie tai, ko Europa iki šiol nėra padariusi ir ką ji dar galėtų padaryti. Mes labai daug tikimės iš Mogerinį, iš vyriausios įsigaliotinės. Na ir aš kaip italas norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, ką Italijos kontingentas daro. Nes islamo valstybės pavojui reikia pasipriešinti. Libano, atsiprašau, ginkluotosios pajėgos, ko gero, šiek tiek yra apleistos galimų sąjungininkų. Taigi, ar dabar jos vienas gali atremti tokio tipo iššūkį? Tas iššūkis beje gali tapti dar rimtesniu ir didesniu. Europa turėtų susirūpinti dėl to. Galbūt galėtumėte pateikti naujausios informacijos apie tai, kiek yra infiltruota islamo valstybė į dabartinės struktūras. Ačiū, ponė e, ministrė pirmininkė. Malonu Jūs čia matyti. Neseniai lankiausi Libane ir pats mačiau, kokia sudėtinga situacija yra susidariusi šalyje ir jums, aišku, reikia ir jūs nuspelnote mūsų pagarvos. Jūsų parlamentas pratėse jūsų įgaliojimus dar dviejus metus ir jau kuris laikas šalyje nėra prezidento. Mano klausimas būtų panašus į kolego Predos. Tačiau aš manau būtų saugiau sakyti, saugiau, jeigu demokratinės institucijos tinkamai funkcionuoti. Jūs tikriausiai žinote, kad įvairovė praturtina ir gali egzistuoti kelios e, tapatybės. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę e, apie tai, kada galima būtų tikėtis sprendimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveiki, ministrė pirmininkė. Libanas atrodo stebuklingai e, kol kas išvengia to karo, kuris vyksta aplink e, jį ir vykdo vidaus e, reformas, kurios yra sėkmingos. Aš nemėgstu propagandinių teroristinių, sakant, kad Hezbollah yra teroristai ir panašiai, tačiau, ministrė pirmininkė, turint galvoje tą destabilizaciją Sirijoje, žinant, kas yra tos jėgos, kurios finansuoja tokią destabilizaciją Sirijoje, ar nebijote, kad kitas etapas gali būti chaoso paskleidimas jūsų šalyje? Antras klausimas dėl pabėgėlių. Kokį poveikį pabėgėliai turi jūsų ekonomikai? Ar prašysite ekonominės pagalbos iš Europos. Grazie Presidente e un sincero ringraziamento anche al primo ministro. Ačiū. Ačiū pirmininkė, nuoširdžiai dėkoju Libano ministrui pirmininkui už jo šalies indėlį. Toje e, viduržėme jūros e, šaškių lentoje E, Libanas yra šiuo metu ramiai gyventi valstybė iš dalies, bet grėsmių yra kyla ir islamo valstybė ir kitų. Pavyzdžiui, Elnuzra pareiškimai pateikti maždaug prieš mėnesį, kad Hezbollah gali iššaukti konfliktą Libane pasienyje ir e, Hezbollah veiksmams, e, turint galvoje Hezbollah veiksmus Sirijoje. Ir kadangi šioje sudėtingoje situacijoje daug pabėgėlių iš Sirijos, iš Palestinos e, atvyksta į jūsų šalį, yra, politi, buvo politinių problemų, kurias minėjo kiti kalbė, kalbėjusiai. Taigi, ar jūsų šalis sugebės susidoroti su tolesniu uh, islamo valstybės iššūkiais ir taip pat Nesru Hezbollah, ką, kokį vaidmenį atlieka jungtinių tautų misija, kuri yra jūsų šalyje. Antra, kokį vaidmenį gali suvaidinti Libanas e, šioje sudėtingoje byloje susijusios su Palestino pripažinimu. Daugelis mūsų mano, kad tai galėtų būti tas svertas, kuris abi šalis e, suvestų vėl prie dėrybų stalo ir būtų galima pasiekti ilgalaikės taikos ir stabilumą. Ačiū. Corvin Mikke. Thank you, Mr. Chairman. Uh, today I crossed uh, Syrian... Corvin Mikke. Šiandien grįždamas iš konferencijos dėl kovos su ekstremizmu ir terorizmu Sirijoje, kirto Sirijos, sien, Sirijos Libano sieną ir noriu paklausti, kaip jūsų šalis gali padėti Asado režimui, kur kuris su ES pagalba drąsiai kaunasi. Esu tikras, kad Jeigu es laimės, po to bus Libanas, o po to ir Izraelis. President, I start by expressing my high esteem and the... Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tikrai labai vertinu ir gerbiu jūsų uh, Mm, šiltus jausmus, kuriuos išsakėte jūs visi šioje salėje. Nesitikėjau tiek e, daug pasisakymų sulaukti, tiek daug klausimų sulaukti, e, bet tai tikrai rodo, kad jūs esate susirūpinę, e, kad jums surūpi Libanas ir Libano žmonės. Taigi visų pirma, noriu padėkoti jums už tai, kad jūs rūpinatės mumis. Daugelis klausimų ir pasisakymų aptarė panašias temas, mm, klausimus susijusius su mūsų situacija. Aš dėja suprantu, kad mus spaudžia laikas, tai negalėsiu gal skirti tiek laiko, kiek reikėtų atsakyti visus klausimus e, deramai, bet vis tik tai norėčiau aptarti keletą svarbiausių dalykų, kurie galbūt išsakyti pagrindinės tokias mintis, kurios galbūt padėtų atsakyti jūsų klausimus. Taigi, visų pirma, norėčiau pakalbėti apie mūsų politinę vidinę krizę Libane. Taip, turime vidinę politinę krizę, e, krizę Libane. Dar iki šiol nesugebėjome išrinkti naujo prezidento. Turėjome pratesti parlamento įgaliojimus kadenciją. Ir vis dar sunku mums suformuoti koalicinę vyriausybę, kuri bandytų spręsti sudėtingą situaciją. Tačiau, ką aš galiu pasakyti, taip, demokratija Libane tikrai ir, ir geresniais laikais ir blogesniais laikais pasitarnavo mums. Ir tikrai remiame savo demokratiją ir konstituciją, kartais, kai sprendžiame savo problemas, kartais, kai nesprendžiame problemų, bet tol, kol demokratija egzistuoja, aš labai tikiuosi, kad kaip galima greičiau, kaip ir praeitie, sugebėsime išspręsti savo politinę krizę. Aš esu užsienio reikalų komitete tarp parlamentarų, kurie, manau, puikiai supranta, kaip svarbu yra išsaugoti ir remti demokratiją. Ir Libanas turi ilgai gyvuojančią tradiciją tai daryti regione. Dabar dėl konflikto Sirijoje. Ir jo poveikio Libanui ypač dėl to klausimo, kuris buvo užduotas kelis kartus, dėl libaniečių politinės partijos įsitraukį, politinių jėgų įsitraukimo į konfliktą Sirijoje. Turiu pasakyti, kai mano vyriausybė buvo suformuota, mano koalicinė vyriausybė, sugebėjome pateikti e, ministrų pareiškimą dėl balsavimo, dėl pasitikėjimo, dėl vienos labai svarbios pozicijos. Ir visos politinės frakcijos, taip pat ir Hezbollah, sutiko su tuo. Tai yra, kad būtų patvirtinta ta asociacija, kad būtų patvirtinta atsiribojimo nuo to, kas vyksta Sirijoje politika. Deja, reikia žiūrėti, aišku, į realybę ir tai, ko siekia, ir aišku, dažnai būna skirtumas tarp tų dalykų. Mes stengiamės įgyveninti tiek, kiek įmanoma tą atsiribojimo politiką, bet kai kuriais atvejais tai sudėtinga padaryti, ypač tokiu, kurį jūs akcentavote. Tačiau tai nesutrukdys mums ir toliau bandyti stengtis įgyvendinti tą politiką. Žinau, kad dabar nepateikiau jau jums išsamaus atsakymo, tačiau tai nelengva situacija, kuri tikrai nepadeda išspręsti jos. Dabar dėl tos e, islamo valstybės situacijos girdėjau klausimų, kodėl islamo valstybės situacija atsirado. Šaknis, aišku, e, ar yra ekstremizmas, galiu aiškiai jums pasakyti, Šaknis yra tos, kad nebuvo leista nuosaikumui įsitvirtinti regione. Raktas į nuosaikumą, aišku, yra taikus sprendimas tol, kol nėra taikaus sprendimo, bus daugiau ekstremizmo, kuris dominuos ir daugiau terorizmo, kuris dominuos. Teroristai bando pasakyti pasauliui, kad jie yra šios eros supermenai. Ir jie išmintingai naudojasi žiniaslaidą, ypač socialinę žiniaslaidą, propaguodami savo įvaizdį. Aš, aš tikiu rimtais sprendimais, taikiais sprendimais regione, nes tai iš karto sustiprintų nuosaikumą ir iš karto sustabdytų ekstremizmą. Todėl raginau ir išgirdėjau, kad dauguma iš jūsų pritarėte, kad reikalingas Palestino situacijos sprendimas. Dėl Libano, taip iš tikrųjų, Sirijos pabėgėlių klausimas sukėlė didžiulių problemų. Taip, našta pernelyg didelė, kad ją pakeltumėm, seniai ta riba jau peržengta, todėl mums reikia daugiau pagalbos, daugiau humanitarnės pagalbos, daugiau finansinės paramos, daugiau mm, pagalbos mūsų infrastruktūrai, mūsų institucijoms. Todėl prieš kelis mėnesius mes patvirtiname naują, naują požiūrį kad būtų galima atsižvelgti ne vien tik tai pabėgėlio situaciją, bet ir priimančios bendruomenės situaciją, nes iš tikrųjų e, šiandien, jeigu norime spręsti Sirijos pabėgėlių sukuriamos naštos problemą, mes turime žiūrėti į priimančią visuomenę. Ir štai čia mm, Europos Sąjunga per dvišalės programas vykdamas su Libanu labai daug padėjo ir tai tikrai buvo labai sėkmingas procesas. Taip pat ir Mm, karinė pagalba, kuri buvo suteikta mm, su visais ekspertais, ekspertų pagalba mūsų armijai. Mūsų armija sugebėjo įtvirtinti e, teisėtvarką e, šalyje, kur tokia situacija. E, teisėtvarka yra užtikrinta mes sugebėjome sektorinius, tarp tiky, sektorinę įtampą, tarp sektų kylančią įtampą, tarp skirtingų tikėjimų kylančią įtampą išsklaidyti. Ir todėl Libanas ir toliau gali judėti į priekį, su aišku, visa reikalinga pagalba. Tikrai ES galėtų padėti mums um, ir daugiau per kaiminystės politiką, per kitus uh, atveriamus kelius. Uh, Um, pagalbą teikti į regioną ir aš manau, kad ES galvoja, kad mm, tikrai tai yra mm, būtina ir mm, čia aš manau, Europos parlamentas tikrai parems tą pagalbą. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad mes labai lauksime tos pagalbos, mes labai ją vertiname. Dabar dėl Italijos dalyvavimo klausimas buvo keliamas. Tikrai mes labai vertiname šį dalyvavimą. Tikrai labai mm, sėkmingai pastarosius devynerius metus labai mm, buvo sėkmingai viskas daroma nuo 2007 metų dėl Izraelio ir tikrai buvo galima pasiekti labai svarbios taikos, labai svarbioje Libano dalyje, tai yra pietinėje dalyje. Ir aš tikiuosi, kad labai greitai mes galėsime išspręsti ir tą problemą, kad reikia naujų rinkiminių statymų Libane ir turėsime tos naujus rinkiminius įstatymus, kurie galės sustiprinti mūsų demokratiją. Tikiuosi, kad Mes taip pat išsirinksime ir naują prezidentą ir tikrai toliau žengsime į priekį, įgyvendindami visą tai, ką, kas yra įtvirtinta mūsų konstitucijoje dėl laisvės, e, dėl mūsų šalies suverenumo. Ir pabaigai, manau, turėčiau pasakyti dar kartą, kad nežiūrint mūsų politinės krizės, nežiūrint įtampos regione, norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų monetarnė sistema, mūsų bankinis pasaulis e, dirba labai sėkmingai, nežiūrint viso kitko. Ir tai gali padėti dar ir paremiant investicijas Libane, nes Libano ekonomika yra labai gyvybinga, dinamiška ir tikrai labai vertintumėm, jeigu jūs į tai atsižvelgtumėt. Mes labai atsižvelgtumėm, jeigu es bankai mm, toliau gyvendintų jau dabar pradėtus įgyvendinamus projektus Libane, kurių yra nemažai. Šį rytą labai sėkmingai e, pabendravau su komisijos pirmininku Junkeriu ir su poniai Mogherini ir jie išsakė visą paramą e, Libanui, visą keriopą paramą ir jie pasakė, kad tikrai pasiryžę tęsti tą paramą. Aš tikiuosi, kad e, bus ir daugiau dvišalės e, pagalbos ir bus daugiau ir pagalbos regionui, kad būtų galima kovoti uh, su ekstremizmu ir stiprinti nuosaikumą. Iš tikrųjų matome, kad yra stiprėjantis tas ekstremizmas, yra stiprėjanti islamo valstybė. Ir visa tai vyksta dėl to, kad prieš dviejus metus nebuvo priimti reikalingi sprendimai, kuomet buvo sudarys tokia situacija Sirijoje, kokią matėme. Jeigu būtų buvusi išspręsta ta situacija Sirijoje tuomet prieš dviejus metus, aš manau, kad mes neturėtumėm dabar tokių problemų, kurias turime dabar. Bet tarptautinių lygmenių aš turiu sąžininkai atvirai su jumis kalbėti. Tarptautinių lygmenių buvo leista situacijai išsirutuliuoti iki to, ką turime šiandien mano kontaktai su tarptautiniais lyderiais. E, neseniai lankiausi ir Junktinių tautų visuotinėje asamblėje. Mane stebina iš tikrųjų tai, ką aš girdžiu iš didžiųjų lyderių, kai jie manęs klausia, ką galvojate, ką galima padaryti Sirijoje, ką jūs galvojate, ką reikėtų padaryti Sirijoje. Bet tai, kas turėjo būti padaryta prieš dviejus metus, nebuvo padaryta, o dabar visi jaučiasi tarsi, jie yra pasimetę, tarsi jie nebegali nueiti iki kažkokio tokio lygmens, kurį, kurį reikėtų pasiekti. Aš manau, kad reikalingas politinis sprendimas Sirijoje. Politinis sprendimas, kuriuo būtų atsižvelgta į susidariusią situaciją, bandant išspręsti ją. Aš žinau, kad yra tam tikrų pastangų, kurios dedamos uh, tam, kad būtų judama link politinio sprendimo, bet akivaizdu, kad prireiks daug drąsos ir daug dinamiškumo, reikės daug agresyvumo tarptautinių lygmenių, kad būtų galima sustabdyti tą kraujo liejimą, kad būtų galima sustabdyti tą ekstremizmą, kad būtų galima sustabdyti tuos žiaurumus ir žudimus, ką mes matome kasdien. Dėkuoju dar kartą Jums, man atrodo, mes jau turime keliauti. Ir e, jei turėsite galimybės, mes labai lauksime jūsų Libane. Tikiuosi vėl pamatyti jūs Libane, kai galėsite atvykti, kai kas iš jūsų jau buvote, džiaugiuosi tuo. Iš tikrųjų, situacija viduje yra valdoma ir jūs tikrai galėsite pasimėgauti uh, buvimu Libane, bet tuo pat metu galėsite pajusti ir realią situaciją. Taigi noriu dar kartą ir dar kartą padėkoti Jums už šią galimybę kreiptis į Jūs. Minister, Ačiū ministrė pirmininkė. Linkime Jūsų žmonėms viso ko geriausio. Ir turime pasakyti, kad šioje situacijoje, kai matome, kad islamo valstybė, tai jeigu kur nenori jokių kompromisų, nenori jokių darybų, dėl to situacija tampa vis sudėtingesnė, nes tada reikia užsimti karinėmis, kariniais veiksmais, kol bus įmanomas politinis kompromisas. Bet šio klausimo šiandien šį vakarą neišspręsime. Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Sėkmės.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 Vamos a empezar con el segundo tema, el intercambio. Siūlau tęsti darbą. Pereisime dabar prie diskusijos su Bernardino Leonu, jungtinių tautų specialiuoju galiotiniu ir jungtinių tautų paramos misijos Libijoje vadovu. Labai džiaugiuosi, kad e, šiandien mes galime padiskutuoti su ponu Leonu kaip specialiuoju įgaliotiniu ir dėkoju jam kad jis sutiko e, čia atvykti ir padiskutuoti su užsienio reikalų komiteto nariais. Mūsų komitetas e, atidžiai stebėjo, stebėjo situaciją regione ir situacijos pablogėjimas Libijoje mus visus labai neramina. Po paskutinio mūsų komiteto posėdžio lapkričio 17 dieną jis e, įsipareigoja pasiūlyti naujų e, priemonių ir e, taip pat imtis atitinkamų priemonių po teismo sprendimo prieimimo dėl rinkimų įstatymo. Taigi, karinis sprendimas dabartinėje krizėje neįmanomas. Dabar e, iš karto jums suteiksiu žodį dešimčiai minučių pasisakyti apie dabartinę situaciją Libijoje. Mes norėtume sužinoti, ką ES gali padaryti tam, kad būtų surastas politinis sprendimas šiam konfliktui. Pone Leonai, jūs, jums žodis dabar. Dėkoju už suteiktą žodį, laba diena visiems. Labai džiaugiuosi galėdamas vėl būti Europos parlamente po trejų metų pertraukos, ko gero Bruselio jau ėmiau pasilgti. Na, kai kurie galbūt nustepsi išgirda, kad Briuselio galima pasilgti, ypač kai gyvenama e, labiau saulėtose šalyse. Na, bet e, man tikrai pasilgau ir Briuselio, ir institucijų, ir visų jūsų tam, kad čia padiskutuoti galėtume dabar. E, taigi, Libijoje, kaip žinote, situacija yra labai sudėtinga. Per 3-4 pastarosius mėnesius mes e, atidžiai stebėjome, kas ten vyksta, nes Tripolio e, zonoje susibū, susi, susirėmimai e, prasidėjo Liepos mėnesį. Islamistų milicijos grupės reikalavo, kad Sinta milicija apleistų Tripolio oro uostą. Jų kalbomse buvo girdėti siūlymai atitolinti tam tikras jėgas nuo valdžios ir sukliudyti, sukliudyti pereimo e, procesams, perinamojo laikotarpio procesams. Taigi, e, du mėnesius vyko susiremimai Tripolyje, po to e, įsivyrovo relatyvi taika, e, ramybė tiksliau, o po to Bengazija ir kitose e, vietovėse į vakarus nuo Tripolio Fusos kalnuose prasidėjo susirėmimai. Tai štai tokia būtų dabartinė situacija, e, bent jau karne prasme, susirėmimų prasme. Tartautinė bendruomenė, ES bei jungtinės tautos reagavo į susiremimus, į šią nestabilę situaciją, kuri mus labai smarkiai neramina. susirėmimų pasiekmes kaiminėms šalims ir Europai yra neginčiamos. Atitinkamos pasiekmes iškilo saugumo srityje, nestabilumas Libijoje turi aiškių pasiekmių. Dėl to kyla terorizmas, migracija, energijos srautai atitinkami susikūrė, nes Libija yra viduržėme jūros regiono centre, regiono į pietus nuo mūsų centre. Taigi viskas, kas susiję su šia šalimi, susiję ir su visų regionu. Europos Sąjunga tartautinė bendruomenė kelia šią problemą ir išsako savo būkštalimus. Taigi mes bandėme e, atnaujinti politinius procesus, bandėme atnaujinti perinamojo laikotarpio procesus, nors Libijoje galbūt e, taigi šiek tiek kitokią prasme. Na, taip, Tunise, štai pavyzdžiui, pereimo prie demokratijos procesas gal ir būtų tinkamas terminas, tačiau čia yra pereimas prie e, nuo diktatūros, kuri sugriovė institucijas, kuri sugriovė apskritai bet, kokios, bet kokius politinės politinė, politinės kultūros elementus, e, Libijos gyventojų mentalitetą netgi. Ir šio režimo pasiekmes dar ir dabar jaučiamas yra. Ir tai yra glaudžiai susijęs su dabar patiriama krize. Taigi, grįžti prie perinamo laikotarpio priemonių, prie perimo prie demokratijos procesų. Toks buvo tarptautinės bendruomenės tikslas. Tarptautinė bendruomenė te, te pripažįsta tik tai vieną, e, vienus e, parlamento rūmus, aukščiausiosius rūmus ir su jais buvo diskutuota šiais klausimais. Šio parlament, šių parlamento rūmų e, nariai Misratos Tripolio E, dalyvavo parlamento susitikimuose, o Misratos Tripolio ir į vakarus nuo Tripolio e, vietovių e, parlamentarai boikotavo tuos susitikimus. Tačiau visa tai liovėsi, kai lapkričio pradžioje Libijos aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą dėl vieno labai tokio dviprasmiško atvejo. priemus tą sprendimą nelabai aiški tapo e, politinė kartografija šalies. Ir tai e, Tripolyje buvo suprasta, kad e, atstovų rūmai, parlamento atstovų rūmai nebėra teisėtas parlamentas ir kad reikia sugrįžti prie ankstesnės uh, E, sąrangos. Būtent dėl to situacija tapo labai sudėtinga, kad ir kaip bebūtų interpretuojamas tas aukščiausio teismo sprendimas. Beje, labai sudėtinga yra vertinti šį sprendimą dėl daugybės priežasčių. Tačiau, kad ir kaip bebūtų tas sprendimas vertinamas, be jokios abejonės jis daugą pakeitė šalyje. Nes dabar nei viename iš dviejų parlamentų nėra opozicijos. Libijoje buvo laikoma, kad nei vienas iš dviejų parlamentų nėra viršesnis ar teisėtesnis už kitą. Be to labai svarbus ir savęs kaip politikų suvokimo klausimas. Šiuo metu tas savęs kaip politikų suvokimas yra sustiprėjęs. Būtent todėl mes irgi turėjome pakeisti savo strategiją šioje šalyje. natomiast Anna dialogo nariai, tai yra tie boikotavę parlamentą nariai, palankiai vertino teismo sprendimą. Tartautinė bendruomenė dėl teksto e, dvilipiškumo negalėjo niekaip vertinti šio teksto, todėl reikėjo e, kažkaip tai pakeisti savo pozicijas šioje šalyje. Ir būtent tai ir bandėme padaryti per tris pastarąsias savaitės. Dabar mes esame pasirengę e, paskelbti grįžimą prie politinių procesų, tikimės, kad jau artimiausiamis dienomis pavyks tai padaryti. Na ir jeigu įmanoma, galbūt kitą savaitę sugrįžti į Gadamėsą arba į miestą, dėl e, kurio susitarė politinės partijos tam, kad būtų politiniai procesai atnaujinti. Taigi susitarimas kaip ir yra, dar reikia tam tikras detalės atidirbti. Rytoj Briuselėje vyks svarbus ministrų lygio susitikimas. Tartautinė bendruomenė remia, palaiko šį sustikimą. Ir jame dalyvaus tie asmenys, kurie palaiko sugrįžimą prie politinių procesų. Na, o dėl klausimo, ką ES gali padaryti. Na, bent jau jungtinių tautų požiūrių ES gali padaryti labai daug. ES gali padaryti labai daug politinę prasme, todėl kad tai yra vienas iš pagrindinių Libijos partnerių. Priešingai negu kad kitos kaiminės valstybės narės, tiksliau valstybės ES yra laikoma kaip neutralus partneris ir kartu turintis labai e, didelę įtaką tiek Kobrukė, tiek e, Tripolė, tiek Temistratoje, tiksliau galintis padaryti didžiulę įtaką. Taigi ES yra labai svarbus partneris. Valstybės narės, dirbdamos vietoje, e, koordinuoja savo veiksmus su ES ir JAV ir tai tik tai rodo, kiek svarbi yra Europos Sąjunga. Be to, ekonominė prasme, Europos Sąjunga yra svarbiausia ekonominė partnerė. Europos Sąjunga yra didžiausias priekybos partneris Libijos. Na, kaip žinia, tai yra energijos produktai, Libijos energijos produktai. Taigi, kaip ir sakiau, Libijai ES yra svarbiausias prekybos partneris. Na ir dar yra atsakomybės klausimas. ES turi paaiškinti savo partneriams Libijoje, kad tik tai pasiekus politinį susitarimą galima bus pasiekti visiems prieinamos e, visiems prieinamo, e, prieinamo nu, nusiraminimo, taip sakant, nu, nurimimo to konflikto. Dabar e, kokie būtų tie pagrindiniai partneriai? Centrinis bankas, ką daro Libijos valdžia, ką nacionalinės energetikos telekomunikacijų įmonės daro, visa tai nėra aišku, situacija yra labai neaiški. Kai kurios valstybės narės, ES valstybės narės pripažįsta vieną vyriausybę ir vienus parlamento rūmus, tačiau e, Sirijos, tiksliau Libijos viduje yra visai kiti subjektai pripažįstami ir tai turi atitinkamo poveikio įmonėms, e, Europos įmonėms dirbančiams Libijoje. Europa, Europos Sąjunga turi paaiškinti Libijai, kad turi būti išpra, išspręsta ši problema. Tik tai taip bus e, sustiprinti ekonominiai prekybiniai ryšiai su pasauliu ir Europa kaip e, didžiausia prekybos partnerė. Manau, kad ES gali daug ką padaryti e, saugumo srityje. ES valstybės narės aktyviai dalyvavo nuverčiant Kadafį revoliucijos metu. Kai kurios suinteresuotosios šalis Europą mato kaip revoliucijos partnerį. Europa yra kaip ir naujosios Libijos kūrimo svarbiausias partneris. O visa tai remiasi į saugumą be jokios abejonės. Čia reikėtų paminėti ir terorizmą kuris yra glaudžiai su tuo susijęs. ES taipogi kelia grėsmę teroristų e, grupuočių buvimas e, rytų e, Libijoje, pavyzdžiui, kaip tokios miestose kaip Bengazija ir Derna. Tačiau teroristai veikia ne vien tik tai šalies rytuose, jie taip pat veikia ir pietuose šalies. ES aktyviai veikia Sahelio zonoje Ir mes tikrai pritarėme tiems būkštavimams, kurių yra e, Libijoje. Yra džihadistų e, rengimo stovyklų pietuose ir kituose zonoje, pavyzdžiui, Simratoje. Tie džihadistai galimai veikia Tunise. Ir tai kelia nerimo visame regione, ypatingai tokiai šaliai kaip Tunisas, o taip pat ir Alžyrui tai kelia nerimo. Taigi Europos Sąjunga yra ekonominė ir politinė prasme, ko gero, svarbiausias partneris. Europos Sąjunga yra aktyviai dalyvaujantis partneris politiniuose procesuose. Na, jungtinės tautos taipogi. Jungtinių tautų e, misijos e, vadovas yra europietis, o tai reiškia, kad taip yra pripažįstamas ES vaidmuo. Tai nėra vien tik tai asmeninių nuopelnų klausimas. Manau, kad taip yra simboliškai pripažįstama tai, ką ES nuveikė per pastaruosius e, metus regione. Be to, e, Europa buvo tarpininkas siekiant stabilumo ir demokratijos pietų valstybėse apskritai, pietus nuo viduržėmio jūros valstybėse apskritai, o taip pat ir Libijoje. Na, šiuo metu prasideda nauji procesai, tai galbūt yra paskutinis šansas Libijos gyventojams. Jeigu Libija negal, negalės uh, pasinaudoti jai suteikiamą progą šią, šiuo naujuoju Gadamas 2 procesu, jeigu Libija tuo nepasinaudos tam, kad politinės problemos būtų išspręstos, bus ko gero tik daugiau nestabilumo ir susidūrimų, susirėmimų. Tokiu atveju, ko gero, šių politinių subjektų e, veikimo galimybės teks apriboti. ir taip iškils pavojus, kad daugiau įtakos įgis tie, kurie provokuoja susirėmimus. Todėl manau, kad atėjo laikas tarptautiniai bendruomeniai labai aiškę žinę pasiūsti e, Libijai. Europos parlamentas taipogi turi tą galimybę labai aišku ir stiprų signalą pasiūsti Libijai. Libija turi įsitraukti, aktyviai įsitraukti į politinio sprendimo paieškas. Reikia pamiršti galbūt asmeninius interesus, reikia dirbti e, Libijos ir visos tartautinės bendruomenės bendrijos naudai. Tai štai būtų tokie pagrindiniai dalykai. Dar manau, kad e, diskusijos metu e, turėsime progos pasigilinti į e, detalesnius aspektus. Pirmininkas. Ačiū ponui Leon. Manau, kad dabar galime porai minučių skirti laiko kiekvienam iš kalbėtojų. Ponas dabar Milan Mon. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Leon už tai, kad jūs mm, atvykote į mūsų parlamentą. Jūsų laukia labai sudėtingas darbas. Vidinis dialogas paprastai būna labai sudėtingas, bet to aukščiausio teismo sprendimas tik tai viską sukomplikavo. Dar be vidinio dialogo dar yra ir e, tarptautinio susitaikymo klausimas. Tai čia būtų susitaikymo procesas su kaimininėmis valstybėmis. Be to, kaimininių valstybių pozicijos yra panašios. Madride rugsėjo mėnesį mes bandėme e, didesnės konvergencijos, e, labiau vieningos pozicijos e, pasiekti. Na ir dar norėčiau jūsų paklausti šiek tiek, kad paprašyti tiksliau šiek tiek apie ministrų susitikimą, rytojus ministrų susitikimą plačiau pasisakyti. Na ir dar dėl jungtinių tautų rezoliucijos 2174. Kokiegi būtų pirmieji tos rezoliucijos rezultatai, jeigu jau tokių galima būtų e, pastebėti praėjus keturiems mėnesiams nuo jos patvirtinimo? Pirmininkas. Galbūt e, iki pusantros minutės sutrumpinsime pasisakymų laiką, nes daug pasisakyti norinčių yra. Ponas Panseri dabar. Labai džiaugiuosi, Bernardino, jūs čia matydamas. Manau, kad europiečiai turi suprasti, kokią katastrofą išprovokavo Libijoje. Jeigu jau europiečiai tai nesupra, to nesupras, tai kas tada kitas supras? Manau, kad turime siekti pažangos. Vakar vyriausioji įgaliotinė kalbėjusi šioje salėje kalbėjo apie tam tikras ES valstybių narių iniciatyvas, tikėdamasi, kad tai nesukels problemų Europos komisijai ir bendram projektui tam. Na, aš manau, kad teisingas tas pastebėjimas, nes kai kurios valstybės narės padarė klaidų, jos ėmėsi privačių iniciatyvų, uh, atskirų tiksliau iniciatyvų ir jeigu dabar to neištaisysime, tai ką toliau reikės daryti, kaip žinosime, kaip, kaip toliau elgtis, nes buvo imtasi tam tikrų iniciatyvų, bet nebuvo jokio testinumo. Šiandien kalbame apie savo geopolitinės, energetinės, migracijos srities klaidas apie ISIS, Islamo valstybės kalifatą ir apie terorizmą šiandien kalbame. Kokios būtų ES iniciatyvos? Na, iš principo ta idėja yra, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kokios galėtų būti pasiekmes jos. Mano klausimas būtų štai koks. Norėčiau sužinoti, ar yra kažkoks tai planas B, ar yra atsarginis planas, nes jeigu mes nesugebėsime susitarti, tai galbūt tarptautinė bendruomenė ir jungtinės tautos e, turėtų nuspręsti, kokią partiją palaikyti Libijoje ir ar būtų reikalinga e, mūsų čia parama. Pana Leon, turiu pasakyti, kad Libija buvo tikra nelaimė. NATO, NATO e, stengiasi užbaigti e, Gaddafio diktatūrą, bet per anksti pasitraukė. E, ir man yra daug klausimų. Ar galite patvirtinti tuos e, kaltinimus e, kai kurių valstybių narių, skaitant mano, kad e, apmokyti kariškiai grįžo į Libiją po apmokymų ir tapo islamo džihadistais. Tai yra visiškas žlugimas, visiška nelaimė, visas fiaskas. E, Kataro vaidmuo finansuojant kai kurias grupuotės Ramšaryje ir kitas, e, ar gali patvirtinti tai, yra, kokia yra pažanga Kalifa Haftar persekiant Alšarą Šaryje, nedaug apie tai pastarojame metu girdėjome ir minėjote vyriausiojo teismo sprendimą Tripolėje. Mano kontaktai Libijoje sako, kad aukščiausiojo teismo teisėjas buvo e, grasinama ir tas sprendimas negali būti objektivus ar nešališkas. Ir turbūt mūsų turbūt neturėtų saistyti toks e, teismo sprendimas. Ačiū, pane Tanokai. E, ponas Nartas, kalb, kalbant apie Libiją, atrodo, tai yra fantasmagoriškas reiškinys. E, pavyzdžiui, Libijos nacionalinis kongresas, kuris yra Tripolėje, yra nereprezentatyvus. Įrenkat buvo 18 procentų rinkėjų aktyvumas, bet turbūt kažką reikia rasti, su kuo kalbėtis. Tačiau jeigu šis pašnekovas neturi galių, neturi paramos, tai galime sudaryti metafizinius sustarimus nes e, šiaip vietoje veikia klanai, sukarintos grupuotis ir panašiai, kurie kontroliuoja visą turtą, iš kurio gyvena. Ir šalis yra ne tik šiaurė, bet ir pietus. Ir aš esu viešai pripažinęs, kad jūs ten dirbat, jūs nesiekite tai naudos savo. Man nerima kelia Gadamės 2. Tai yra grupuotės, kurios e, įtraukia šeichus ir turi veiksmingą ryšį su žmonėmis. Ten negali, nekalbėkite apie jokius rinkimus, nes nėra jokių rinkimų, tiesiog Mm. Pietų Libijos situacija yra iš vis mm, baisi, iš ten eksportuojami mm, ginklai visas pusės. Aš patai esu kalbėjęs, niekas į tai ne, nekreipia dėmesio. Žinau, kad jokios pagalbos teikiama, ar yra koks nors planas yra kokiu nors planų uždaryti sienas pietuose su čia du, jeigu nebus jokios paramos, bandant už, uždaryti tas sienas, tai čia turėsime didžiausią ginklų supermarketą Sahelėje. Sofija Sakorata, Sakorafa. Ačiū επίσκεψη της αντιπροσωπείας του στη Λιβύη. Saugumo tarybos e, spaudos pranešime buvo po vizito Libija štai kas pasakyta. Jūs dalyvavusių šalių e, prašėte nutraukti konfliktą, jūs e, buvote suinteresuoti infrastruktūrų e, su gravimu šalyje, jūs buvote suinteresuoti žmonių teis, žmogaus teisų pažeidinėjimu, taip pat darbuotojų teisų pažeidinėjimu. Jūs e, kalbėjote apie e, finansinius sunkumus, priminėte rezoliuciją 2014 metų pasmerkiančią tuos, kurie prieš stabilumą ir taiką. Tai dabar norėčiau paklausti, kas yra tie, kurie kelia grėsmę taikai ir saugumui Libijoje. Be to, Libijos nacionalinė taryba jūs kaltina tuo, kad Tobruko vyriausybės atžvilgių jūsų pozicija labai subjektyvi. Jūs su pulkininku Aftaru esate taip pat sustikęs, kokia nuomonė jūsų apie šią asmenybę būtų ponė Lochbiller. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Na taip, Libijoje situacija labai delikati yra. E, rugsėjo mėnesį mes e, patvirtiname rezoliuciją ir toje rezoliucijoje yra e, daug mūsų numatytų reikalavimų. Taip pat rezoliucijoje sakome, kad mes jūsų mandatą palaikome. Tai yra reikia su didžiausia įtaka turinčiais subjektais vykdyti nacionalinį dialogą. Taigi dabar aš norėčiau paklausti, ar su milicijos grupuotėmis turite kažkokių tai ryšių. Iš Amnesty International spalio mėnesio ataskaitos aiškėja, kad milicijos būrei užpuldinėja civilius, tai čia kaip ir būtų karo nusikaltimai. Norėčiau paklausti, ar jūs turite kažkokių ryšių su šiomis grupuotėmis ir ar sprendžiate tas problemas? Taip pat dar štai, ko norėtume paprašyti. Jeigu būtų užmėgstas politinis dialogas, reikėtų e, migrantų klausimą E, paliesti, ypač tų, kurie į pietus migruoja. Taip pat norėčiau paklausti, ar tai jau buvo numatyta padaryti, ar ketinate tai padaryti. Ponas Kastaldo, ačiū gerbiamas įgaliotinį, dėkoju Jums už pasisakymą ir dalyvavimą diskusijoje. Na, aš taipogi pagidauju, kad politiniai procesai suteiktų dar vieną šansą šiai šaliai, nepaisant to, kad aš šiek tiek abejoju, jo labiau, kad ir parlamentas, tarkime, atstovauja tik tai dalį šalies. Nežinau, ar patikimas dėrybų partneris gali būti toks parlamentas. Dabar norėčiau tokį klausimą užduoti. Dėl istorinių skirtumų tarp regionų ir skirtingų miestų jūsų manimų, ar yra pavojus, kad šalis suskils į keletą dalių per ateinančius metus? Be to, e, labai įdomu e, straipsnį Elmar Bruko Safaro ambasadoriaus Libijos ambasadoriaus e, Italijoje skaičiau parašyta. Jis sako, kad NATO turi grįžti į šalį, ne, kaip, ne taikos palaikyti, o subombarduoti šalį. Na, aš nežinau. E, ar tiesiog yra neigiamai vertinamos mūsų galimybės atkurti šalyje pilietinę visuomenę ir demokratiją? Ar nesame mes laikomi kažkokiu tai pigių bombų platintojais? Na taip, 2011 ir šiandien strategijos aiškios nėra, gal dėl to kyla tokios pasiekmės. Be to, į Tunisą tūkstančiai pabėgėlių yra suplūdę. Na, o arabų šalis ir toliau žarstosi pažadais, kurių nesilaiko. Paskutinis klausimas. Ką galime padaryti tam, kad būtų sukonsoliduota e, demokratija ir kad būtų pasiektos paliaubos? Pirmininkas, noriu paprašyti jūsų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, jeigu ne laiko visiems nebus ir atsakymams, klausimų taip pat, atsakymams į klausimus laiko taip pat neliks. Ponas Bargėzio dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Leon. Aš norėčiau imigracijos klausimų pasisakyti. iš tos chaotiškos e, situacijos, iš chaosos Libijoje, atsiprašau, nelabai aišku, kaip, e, e, kokiamis kryptimis yra išsidėstę migracijos srautai ir kas juos kontroliuoja. Manau, kad jūsų nuomonė šiuo klausimu būtų svarbi. Manau, kad jūsų čia pozicija būtų labai svarbi. Kažkas jau pasakė, kad e, Libijos pietus yra tiesiog parako statinė, iš kurios e, vyksta priekyba ginklais, bet aš manau, kad visa Libija apskritai yra parako statinė. Ir kyla pavojus net ir visam regionui dėl tų migracijos srautų. Kas reguliuoja, kas tuos srautus organizuoja, ar tai milicijos, kažkokios tai būriai, ar džihadistai. Tai ir koks dėl to kyla pavojus tartautiniam saugumui. Nes dabar bent jau susidaro įspūdis, kad vakarų valstybės nesugeba suprasti, kas ten vyksta. Nes srautai, migracijos srautai nuolat driekiasi į Europą, ypač į Italiją. Ir daugybė žmonių pasinaudoja tais migracijos keliais plūsta ir pas mus. E, o tai kelia didžiulio nerimo ir manau, kad visi mes turėtume tam skirti didžiulį, daug, daug dėmesio. Viską. Ačiū, ponė Leonė, už Jūs išsakytas mintis. Mes, aišku, visi suprantame, koks svarbus yra Lyvijos stabilumas. Mes suprantame ir gentimis grindžiamas visuomenės specifiką. Kaip Jūs galvojate, gal, tas įsikišimas, genčių situacijos panaudojimas iš kaiminių valstybių pusės, kokios įtakos turi ir kokių mm, situacijų ir kokių žingsnių Jūs imatės? dėl to. Ir kada, Kadafio ištikimos jėgos, kaip persigrupuoja dabar, kokią riziką iš išvelgtumėt, kokiu veiksmus galvote reikėtų. Galbūt taip pat galėtumėt plačiau papasakoti apie tas įvairias grupės, kas yra užėmęs kurią žemės da, procentinę dalį. Ir apie džihadistus. Kas yra tie džihadistai? Ar tai yra Islamo valstybė, Al-Qaida ar kažkas kitas? Senora Gomes. Pane Gomes. Great pleasure to see you back now with the... Ačiū. Sveikinu Bernardino, kad grįžote pas mus vėl dabar jau sunknių tautų kepurė. Taigi, iš tikrųjų darbas yra labai sudėtingas ir, ir pavojingas netgi. Aš žinau, kad e, prieš jūs visai neseniai buvo vyktas pasikesinimas pėdoje ir Jūs sugebėjote išgyventi, džiaugiuosi tuo labai ir e, noriu pasakyti, kad jūs labai diplomatiškai, aišku, pasakėte, kad tai yra paskutinė galimybė Libijai. Antonio Panzeris savo pasakymę tai akcentavo. Aš galvoju, kad mes jau gal jau praleidom tą paskutinę galimybę Europai, nes labai daug kas nesupranta, kas ir pasakyta kortos ir kokie yra pavojai. Ir mes matome visą tai, mes matome, kad tai vyksta dabar tas faktas, kad e, yra ne ta problema, kad e, NATO pernelyg anksti pasitraukė, o kad ES netėjo laiku, nesėmė spręsti tų problemų, kurias reikėjo spręsti, tai yra SSRDDR klausimas. Būtent tos sukarintos grupuotės e, akivaizdu buvo, kad transformuosis per, per tos ryšius su organizuotų sikalstamumu į terorizmų tai grupuotės. Uh, Taip aišku, ir mano klausimas yra toks, aš, aš labai sveikinu, aišku, jūsų pastangas ieškant politinių sprendimų, bet man atrodo, kad e, tos pastangos turi paremtos kažko labai tvirtų ir žmonės turi tai aiškiai pamatyti, kaip artimiausiai kaiminystėje, kas yra Tunisas, kas kaip yra, m, mm, kokia našta per milijoną žmonių į socialiniais struktūrai visai į kokią naštą toliau. Egiptas labai arti. Akivaizdu, kad yra kišimasis, akivaizdu, kad yra parama iš kai kurių partijų ir grupių. Ir, ir tai Egiptas, Saudo Arabija už to stovi. Kaip dėl Turkijos ir Kataro, kurie remia visaračius ir tuos, kas yra Tripolė valdžioje. Pas Korvin Mikė, noriu porą trumpų klausimų užduoti. Ar um, tikrai geriausias sprendimas būtų padalinti Libiją į dvi dalis? Ir kitas klausimas, ar yra tokių šansų, kad um, Vėlionio karalius Idrijos, še, Idrijos šeima kažkokiu tai, kažkokį tai vaidmenį sunaudos panas Neris. Uh, Gal jūs teisingai pasakėte, nežinau, apie tai kalbėjote. Aš čia tik užduodu tokį klausimą. Jeigu taip, gal trečias tada klausimas. Gal gerai būtų pripažinti, kad Kadafio nuvertimas buvo klaida? Muchas gracias. Y ahora me toca a mí. Le voy a hablar no en calidad de presidente, sino de diputado de Izquierda Unida en el GUE. Ačiū kaip jungtinių kairiųjų guoja narys, aš irgi užduosiu klausimą, jau ne kaip pirmininkas. Uh, E, kartais, na, nemalonu, bet reikia prisiminti, mm, kokią katastrofą reiškia NATO intervencija, kiek buvo įvairių e, karo nusikaltimus panašių padaryti nusikaltimų. Ir, ir Alžyras, Afrikos sąjunga, galime apgailę stauti, kad buvo nepasirinktas tas variantas, nes tada sprendimas būtų visai kitas. Nekalti žmonės žuvo, sukurta mm, humanitarnė krizė, Libija Matome, kokia situacija ir blogiausia, aišku, bus, jeigu bus destabilizuotas visas regionas. Cituojant prancūzų žiniaslaidą, Libija naudojama kaip um, mokymų bazė Sirijos Tuniso džihadistam e, su parama iš Kataro. Egiptas sako, kad jis ten neprisėda, bet JAV kaltina Egiptą um, ir Arabų Emiratus, kad jie slaptai bombarduoja kairinės grupuotės ir kas stebina, tai yra pavyzdžiui interviu su Tuniso e, vidaus reikalų ministru, mm, kuris pasakė, kad Libija bus užalto veikimo bomba kaiminėms, ypač galvojant apie Alžyrą, keturačiai važinėjasi po mokymo stovyklas, kelios raketos dingo, PG raketos ir 12 orlaivių iš, iš Libijos dingo. Jie gali būti panaudoti tikrai įspūdingose operacijose į kaiminės valstybės. Siriją ir Alžyrą. Ir ar iš tikrųjų, ar mes bendarbiavame su Arabų lygos valstybėmis, kad pasiektumėm tarptautinio dialogo toliau, kaip dėl naftos, kai, kai, iš tų grėžinių, kurie yra sukarintų grupuočių rankose. Taigi, žodis dabar jums, ponė Leon. Bueno, un conjunto de preguntas fáciles, como todo lo... Ačiū. Čia buvo nemažai lengvų klausimų, nes viskas, kas sukas aplink Libiją, yra lengva. Pabandysiu atsakyti į tos klausimus kiek įmanoma. Geriau. Tarptautinės konsultacijos su kaiminėmis šalimis ir e, Persijos įlankos šalimis. Aišku, kad e, tuose konsultacijose aptariami įvairius klausimai yra regioninių e, valstybių, kurių įtaka yra didelė, nebūtinai kaiminės, tai yra, pavyzdžiui, Egiptas, nors e, ji yra šiek tiek toliau nuo Libijos, bet ji yra labai svarbi Turkija, Kataras, Junktinė Arabų Emiratai, visi jie turi didelį įtaką. Ir visos tos šalis šiuo metu remia iniciatyvą. šis pasiūlymas bus teikiamas remiant visoms šalims, kurios turi tiesioginį įtaką įvairioms pusėms. Aš manau, kad tai gerai. Kai dėl rydienos konferencijos, tai ją rengia P3 plus 5 grupė. Anksčiau buvo P3, P3 plus 3. Tai yra 3 nuotinės. Šaras JAV, Prancūzija, Junktinė karalystė ir dabar dar penkios šalis. Italija, Ispanija, Vokietija, Malta ir Europos Sąjunga. Taigi ši grupė sustinka rytoj. Tai ta grupė sako jungtinių tautų pastangas ir labai mus remia. Žinoma, mes neketiname uždaryti durų niekam, priešingai grupė yra labai atvira, ir ji siekia įvairių dalykų. Niurke buvo įsteigtas tavinamas kerio formatas, Madride buvo 5 plus 5 plus grupė, dabar mm, bus rengiamas naujas susitikimas ir tuo formatu, nors kalbama, kad susitikimas turėtų įvykti Madride. Taigi mes siekiame įvairiais formatais renkti, remti jungtinių tautų pastangas, kalbantis su įvairiais Libijos atstovais. Kol kas per anksti įvertinti 21-24 e, rezoliucijos e, rezultatus dar per anksti, nes ši rezoliucija numatė taip pat ir sankcijų, tikslinių sankcijų galimybę. E, sankcijos žmonėms ar grupėms, kurios e, nesutiko su politiniu procesu. Procesas jau prasidėjo. Sankcijų komitetas e, New York'e konsultuojasi su saugumo taryba, siekdamas išsiaiškinti, kokie žmonės e, vis grasina grasina e, procesui ar e, užsima destruktyvę veiklą, kokie yra politinių frakcijų, politinių grupių atstovai komplikuoja ar neleidžia pasiekti politinio sprendimo. Mano misija e, yra atsakinga už informacijos rinkimą, tačiau ji nėra atsakinga už e, sankcijų nustatymą. Tačiau aš manau, kad procesas vis tiek vyksta aktyviai ir galime greitai tikėtis rezultatų ir tuomet galėsime juos įvertinti. Kai dėl gadami 2 e, turinio, ko klausė Antonijo Panceri, tai yra iniciatyva viso pirma įtraukianti, įtraukianti ne tik politikus, tai yra atsakymas ir ponui Nadui, yra tam tikras politinis stalas. Prie jo bus ne tik politikai, bet ir platesni atstovaujami sluoksniai, tai yra municipalinių komitetų, tai yra demokratiškai išrinktų Libijos institucijų atstovai, atstovai kitų institucijų ir pilietinės visuomenės. Tai būtų, kaip galima, daugiau įtraukiantis susirinkimas. Taip pat vyks dar trys papildomi e, susitikimai, tai yra skorintams grubuotėms, e, genčių atstovams ir vadovams kurie yra labai svarbus Libijoje. Ir trečia, politinėms partijoms. Klanų, genčių lyderiai yra svarbesni kaime, jie ypač, ypač stiprus rytuose ir pietuose. Kaimo Libijoje, miesto Libijoje politinės partijos yra svarbesnės, taip vadinama Tripolitanijoje. Taigi tie keturi formatai - politikai, skarintos grupuotės, E, e, genčių atstovai. E, visų jų dėka mes siekiam, sieksime įtikinti visus Libijos atstovus pasinaudoti paskutinę galimybę. Pirmoji darybų dalis bus skirta kelio gairiams, tai yra paskirti vienybės vyriausybę E, vėl sugražinti į kelią ant bėgių konstitucinį procesą, nes jis, kaip žinote, yra e, e, sustabdytas. Tikimės, kad tas konstitucinis procesas prasidės greitai ir bus galima surenkti referendumą, jeigu bus ramybė šalyje, kas nelengva. Jeigu pirmąją etapą baigsime sėkmingai, galėsime imtis kitų uh, institucinių sprendimų. Tai bus dviejų etapų procesas, e, tai įtraukiantis politinį diskusijų dalį, įtraukiant taip pat politinės partijas, e, gentis ir toliau. Ir tikimės, kad šis procesas prasidės greitai. Tai vadiname gadamis 2 procesu. Tačiau aš su jumis sutinku, kad reikia ir atsarginio plano ar dar antrojo atsarginio plano Metamys 2 jau yra atsarginis planas ir tai reiškia, kad reikia C atsarginio plano, trečio atsarginio plano. Ir dabar sunku atspėti, ar politinis procesas bus sėkmingas ar ne, ir tuomet reikės panaudoti kitus formatus, įskaitant ir ginkluotus dalyvius Ir tuomet tai būtų labiau panašu į tradicinę taikos konferenciją. Tačiau aš manau, kad dar yra galimybių politiniam procesam, procesui ir politikams. Nors, aišku, bus sunku, nes rytų, šal, šen, rytų, rytuose šalies e, jau šiandien įvyko bombų sprogdinimų, paskutinėmis savaitėmis buvo panaudoti lėktuvai ir ginklai tokiu būdu, kurie kelia nerimą tarptautiniai bendruomeniai vyksta kovos, e, kas kelia nerima Bengazija, taigi dar turime pamatyti, kas, yra, kas bus įmanoma. Tačiau mes vis tiek e, turime galvoti ir apie atsarginius planus, jeigu politinis procesas nepajėgs išspręsti visų problemų. Neturiu jokios tikros informacijos apie e, apmokytus ap, ap, žmonės, aš skaičiau pranešimą apie tai, girdėjau iš kolegų iš Junktinės karalystės, ypač dėl to, kad Junktinė karalystė kila problemų su žmonėmis e, susijusiais su sektariniais išpoliais. Tačiau neturiu jokios informacijos apie žmonės, kurie būtų buvę apmokyti Junktinė karalystė ar kitose šalise ir, ir po to pavirto džihadistais. Taigi atsiprašau, negaliu nieko pasakyti. Tas pats apie Katarą, kad jis e, apmoko džihadistų. Žinau, kad buvo pranešimų, tačiau tikslios informacijos neturiu. Tai galiu pasakyti, kad Kataras aktyviai remia politinį procesą, politinio sprendimo paieškas. Manau, kad visi, visos šalis turinčios tam tikrą įtaką Libijoje yra ant visiško chaoso ribos ir e, jos nenori, niekas nenori pamatyti tą visišką chaosą Libijoje. Po to kai buvo apšaudyta iš oro, apšaudimo iš oro Bengazija ir kas tai daro, tai dabar turime atsakymą, kad tai yra Skorinta grupuotė tai nėra karinių pajėgų dalis ir mes manome, vienintelis e, tinkamas būdas kovoti su terorizmu yra valstybinės institucijos. Tai yra vienas klaustukas. Antras klaustukas, neaišku, kokios yra Hafterio, e, ketini, kokie yra Hafterio ketinimai e, po perversmo kurį jis bandė atlikti, neaišku, koks yra tikslas, jis panaudoja karinės pajėgas ir kitas karinės priemonės, kurios net kovoja specifiškai konkrečiai su teroristais, bet ir su civiliais. Mūsų žinim, supratimu, tai nėra būdas kovoti su terorizmu ar teroristais. Kartais tai gali duoti priešingų rezultatų, gali suvienyti žmonės prieš jį. Žmonės, kadangi Al-Šarija buvo paskelbta teroristinė organizacija, matėme, kaip e, žmonės suskilo, jis bandė suvienyti tuos žmonės, galbūt e, tarpiniai veiksmai yra e, e, efektyvesni negu tai, ką daro šerifas, bet manau, kad tai, ką daro ponas Hafteris, nėra labai naudinga, geriausiai jis galėtų suteikti galimybių politiniai procesui ir neabejoti. Galima demokratijos kūrimo Libiją, nors mes ir žinome, kad tai užtruks. Šaliai reikės didžiulių pastangų ir viduje, ir reikės pastangų iš išorės, tačiau jis turėtų steigti galimybę tam. Ir pagaliau, dėl teismo sprendimo, kaip sakiau anksčiau, sunku užimti tam tikrą poziciją dėl įvairių priežasčių ir E, vienas iš problemų yra tai, kad teismas priemė nuosprendį e, grasinimų akivaizdoje, sukarintų grupuočių buvimo Tripolėje akivaizdoje. Tai tiesa, tačiau tai yra tiesa jau pastarosius keletą mėnesių. Libijoje visada yra sukarintų grupuočių ir tai visada yra iššūkis. Tai nieko nauja jų e, tos, tos e, Skorintos grupuotės Tripolė galbūt ir pasikeitė, tačiau ir anksčiau buvo kitokios kilmės grupuočių. Taigi nelengva, bet kokiu atveju tai nėra teisinis argumentas, tai yra politinis klausimas, net jeigu ir šiausias teismas aiškiai interpretavo šį sprendimą, tai politinė problema išlieka ir lydiečiai turi rasti politinį sprendimą ir tai nori paskatinti tarptautinę bendruomenę. Dėl Gadamis 2, aš man atrodo jau atsakiau, jį bus įtraukti genčių atstovai, o kai dėl antrojo klausimo, tai žinoma, jis, šis klausimas yra labai sudėtingas. Libijos siena yra 4000 km ilgio, kaip e, žinome, ji yra lengvai pereinama iš Sahelio pusės. O Sahelėje, aišku, yra daug problemų. Prekyba ginklais, narkotikais ir taip toliau. Ir labai sunku, kad, kadangi tos valstybės į pietus nuo Libijos yra labai trapios. Turinčios mažai pajėgumų sustabdyti tokią priekybą. Mes, aišku, turime dėti pastangas. Europos Sąjunga vykdo sienos kontrolės misiją, kuri, aš tikiuosi, galės greitai nuvykti į Libiją ir padėti. Tačiau, aišku, mums tai yra vienas mums labiausiai e, rūpimų klausimų. Junktinės tautos artimai dirba su ES ir mes turime padėti, nes tos šalis pačios neturi e, pajėgumų, ko neturi taip pat ir e, šalis į pietus nuo jos. dėl oponavimo politiniam sprendimui. Iš esmės yra ekstremisto abiejose pusėse. Yra žmonių iš islamistų stovyklos, kurie yra artimi džihadizmui, radikaliam islamui ir nepritarė politiniam sprendimui jo paieškoms. Tai aišku, kai kurie kai kurių žmonių matėme demonstracijos Tripoliuose, kurie, kurie demonstravo prieš Junktinės valstijas, prieš dialogą, Junktinės tautas, prieš dialogą. Na, jų yra mažuma, dauguma nusaikių islamistų pritarė politinio sprendimo paieškoms. Kitas, tas pats yra kitoje pusėje taip pat. Yra grupė nusaikiųjų, kurių yra dauguma, kurie pritarė politiniam dialogui, tačiau yra mažuma ekstremistų, kurie mano, kad visi islamistai yra teroristai ir nėra dėl ko su jais kalbėtis. Ir šiuo metu mes nematome, kai kalbama apie įvairias grupuotės, Hafterio milicija ir panašiai, mes tarp jų nematome aiškių ženklų, kad jie remtų politinį procesą, tačiau mes su jais kalbamės ir tą progą aš norėčiau atsakyti į klausimą apie skorintas grupuotės. Žinoma, mes kalbame su jais. Būtų beprasmiška siekti politinio sprendimo, jeigu, jeigu nepatrauktume tų karinių grupuočių kažkaip. Jos negali priimti sprendimų, negali primesti sprendimų, negalime laimėti kažkokiu politiniu tikslų per karinius veiksmus, tačiau taip pat neišspręsime Libijos krizės, taip pat jeigu neįtrauksime ir sukarintų grupuočių. Taigi, kaip sakiau, kalbamės ir su jais ir jie dalyvaus procese, kurį dabar pradedame. ponui Kastolo pasakysiu, kad suskaidimo pavojus. Libija yra suskaidyta. Tokia yra tikrovė. Yra du parlamentai, dvi vyriausybės. Didžioji dalis karinės kontrolės rytuose priklauso Hafteriui, kitoje dalyje kitiems. Tai yra labai svarbu, kad išsaugotume Libiją Tai yra paskutinė galimybė tiek jiems, tiek mums, nes situacija yra tokia, kokia yra. Pietuose yra sava dinamika, taigi pavojai jau egzistuoja, suskaidimo, šį suskaidimą reikia nugalėti, suvienyti šalį, nes Libija ko gero neišliks, jeigu ji nebus suvienita. Aš sutinku su jumis, kad mokame kainą dėl to, kad tarptautinė bendruomenė nuo 2011 metų aktyviai nesėmė veiksmų ir Tunisas gali suvaidinti e, vaidmenį savo, nes yra įtakinga vakaruose ir Tripolėje. Tripolėje. E, Kol kas neaišku, kas kontroliuoja tuos migracinius trautus. Aš manau, kad čia ko gero e, mafija tai daro. Na, bent jau Tai nėra nei sukarintos grupuotės, nei politinės kažkokios jėgos. Šią situaciją labai sudėtinga įvertinti dėl susirėmimų ir nesaugumo Libijoje. Nėra institucijų, nėra policijos, nėra administracijos institucijų. Taigi visą tai reikia pirmą išspręsti tam, kad po to galėtume suprasti, kas ta mafija ir um, kaip jie vykdo tą e, prekybą žmonėmis ir kaip jie padarė, kad e, šim, daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių nuo metų pradžios jau paliko e, Libiją. Džihadistai taipogi svarbu vaidmenį vaidina, kas jie tokie. Aldarmoje ar, pavyzdžiui, Bengazo džihadistai nėra tos grupuotės, kurios viešai yra paskelbusios apie savo ryšius su e, islamo valstybė. E, bet štai pavyzdžiui, Darnos e, džihadistai yra savo ryšius paskelbę, apie savo ryšius paskelbę su islamo valstybė. Bet yra dar ir kitų e, grupuočių, kurios galbūt e, nėra paskelbusios apie savo ryšius su islamo valstybė, yra Ašel Islam, yra Abu Salimo kankiniai ir dar kitų grupuočių yra, kurios labai aktyviai veikia Darnoje ir kurias galima būtų priskirti prie tų grupuočių, džihadistų grupuočių sąrašo. Nemanau, kad daug e, buvusios Kadafio vyriausybės narių aktyviai čia veiktų. Na, kai kurie islamistai e, ar tam tikri veikėjai taip mano, bet nemanau, kad taip yra. Tobrukas, tai pavyzdžiui, tikrai nekelia e, grėsmės šią prasme. Na ir kas dėl politinio dialogo, tai Tobrukas tikrai uh, nėra buvusio Kadafio režimo palikuonis, nepaisant to, kad kai kurie galbūt asmenys ir perėjo iš, ankstesnio, e, iš ankstesnės Kadafio e, santvarkos. Taigi, be tarptautinės pagalbos neįmanoma veikti Pagrindinės šalis mūsų remia, ES ko gero būtų pagrindinis subjektas čia. Reikia bandyti vengti kartoti praeities klaidas. Ir padalyjus šalį tikrai problemų neišspręsime karalius Idris ir karaliaus šeima galbūt galėtų e, čia tam tikrą vaidmenį prisijimti dėl to, kad karališkoji šeima e, tam tikroms gentims, tarkime, rytinės šalies dalies gentims turi didelę įtaką. Tačiau bent jau artimiausių laikotarpių sugražinti monarchijos į Libiją ko gero nereikėtų e, planuoti, bent jau neįmanoma būtų to padaryti. Na, alternatyvų kaip ir nebuvo. Kadafio režimas buvo nepakeliamas. Aš nežinau, ar įmanoma e, kažką tai geresnio ar kitokio sukurti. Na, man alternatyva buvo štai kokia. Leisti Kadafio kariuomeniai prie Bengazio žudynę surenkti arba leisti revoliucijos kovotojams laimėti kaip kad taip ir nutiko. Viena arba kita buvo tik tai. Tačiau reikėjo veikti skubiai ir diplomatiniams iniciatyvams trūko laiko. Manau, kad diplomatinių iniciatyvų iniciatyvams laiko nebebuvo. Specialiusios pajėgos jau buvo e, mieste, Bengazija, o Kadafio kariuomenė prie miesto vartų jau buvo. Štai pavyzdžiui, rytoj Adis Abeboje su e, regiono šalimis bus sustikimas, e, po to Sudane su kaiminėmis šalimis bus aptartos iniciatyvos. Na, o dėl naftos pirkimo bei dėl uh, turto, ypač finansinio turto panaudojimo, jau, tai, jau apie tai kalbėjome. Rytoj e, ministrų sustikimo metu e, rytoj čia kalbėsime. Tartautinė bendruomenė labai sunerimusi dėl finansinių, finansinių lėšų naudojimo, nes tai turi didelių pasiekmių e, visiems tartautiniams subjektams. Mes turime sukliudyti panaudoti tas lėšas Ir manau, kad būtent čia jūs galite e, savo e, įnašą įnešti. Pirmininkas, dėkoju. Norėčiau Jums asmeniškai e, padėkoti sėkmės ir manau, kad Jūsų asmeninė sėkmė prisidės prie Libijos ir mūsų visų sėkmės. Ačiū. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu einer Frage, die uns noch lange. Kolegos, galime pereiti prie klausimo, kuriam turbūt galėtumėm skirti visą valandą. Man atrodo, kad tai yra techninis pranešimas. Ar kažkas norėtų pasakyti to klausimu? Jei ne, tai tada galime iš karto ir balsuoti. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Ne, dar nebaigėte balsuoti. Gerai, dar galima balsuoti. Ich möchte dem Berichterstatter für seine hervorragende Arbeit danken. Norėčiau pra, padėkoti pranešėjų iš puikų darbą. Ir tuo baigiame posėdį. Was? Das war doch mit Durchschlagskraft vorgetragen. Ne?